Meeting to order, please. Gerbiami kolegos, aš norėčiau pradėti posėdį. Pirmiausia, noriu paklausti, ar jums tinka darbo tvarkės projektas, ar galime jį patvirtinti. Ačiū. Toliau mes patvirtinsime sausio 24-26 dienos posėdžio protokolą. Mes jį patvirtinome, ačiū už tai. Prieš pradedant nagrinėti klausimą, padarysiu porą pranešimų, ypač dėl trečio punkto. Noriu pasveikinti Švedijos parlamento transporto komiteto delegaciją čia posėdėje. Jie lankosi Briuselėje, aš su jais pietavau Noriu pasveikinti delegaciją ir linkiu Jums gero darbo ir tikiuosi su Jumis bendarbiauti ateityje. Delegatai iš Švedijos parlamento sėdi posėdžių salės gale. Aš juos dar sik sveikinu. Ir švediškai sakau ačiū. Tak. Kitas klausimas tarybos pozicijos pranešimas dėl sunkiųjų autotransporto priemonių apmokestinimo euro vinjet dokumentas. Parlamento pirmininkas vasario 17 dieną pareiškė, kad pagal taisyklę 60.11.11 Parlamentas gavo tarybos poziciją dėl šio klausimo, taip pat gavo komisijos poziciją ir tarybos paaiškinimus. Kolegos, tai reiškia, kad oficialus laikotarpis, per kurį parlamentas turi priimti antro svarstymo poziciją, prasid... prasidėjo nuo vasario 18 dienos. Turiu jums tai oficialiai pranešti, kad visi tai žinotumėte. Kitas darbo tvarkės klausimas. Balsavimai. Penki balsavimai bus. Ar visi turite savo balsavimo korteles? Ar jūs turite savo balsavimo kortelę? o jūs įrašysiu į tą sąrašą, atskirai pažymėsime, arba jūs parodysite balsuodama, kaip jūs balsuojate ir mes įrašysime. Gerai. Pirmiausia, pranešimas dėl pono Zasada pranešimas. Pasiūlymas dėl sprendimo dėl protokolo sudarimo. Protokolo, kurio iš dalies keičiamas EB ir JAV oro sustikimo sustarimas. Sustarimas sudaro valstybės narės ir JAV. Pirmasis paragrafas, trečiasis pakeitimas, Lichtenberger, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas pranešėjos, pranešėjo pakeitimas, atitinka Maisner tekstą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Paskutinis vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 22 už, 20, 23 už, 3 prieš, susilaikius nėra, priimta. Sveikiname poną Zasadą, pranešėją. Toliau. Pasiūlymas dėl tarybos sprendimo, dėl oro susikimo sustarimo tarp EB ir Kanados. Pranešėja Tikau, pakeitimų nėra, balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 25, 27 už, niekas prieš, patvirtinta. Sveikinu poną Tikau. Toliau. Pono Rikė pasiūlymas, pranešimas dėl EB ir Vietnamo susitarimo dėl tam tikrų oro susiekimo paslaugų aspektų. Gautinis balsavimas, balsuojame. Ar visi jau balsavo? Baigiame balsuoti. Su Evos balsu 27 už, niekas neprieštaravo, patvirtinta. Toliau. Už jas pranešimas. nuomonės projektas dėl biudžeto įgyvendinimo Europos aviacijos saugumo agentūroje 2009 metais. Pranešėjas pateikė vieną pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Gautinis balsavimas, pradedame, baigiame balsuoti. 25 už, 1 prieš. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją, pona Užjas. Eva balsavo už. Antras pranešimas pono Užijas dėl Europos aviacijos saugumo agentūros biudžeto vienas pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. 22 už, 23 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. Sveikiname pranešėją. kitas balsavimas, dar vienas už jas prane, pranešimas. Tai Europos geležinkelio agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimas 2009 metai yra įvairių pakeitimų. Vandalin, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kas už antrą, prieš antrą pakeitimą, susilaikė, patvirtinta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Penktas pakeitimas. Už? Prieš? Susilaikė? Penktą pakeitimą elektroniškai pat, patikrinsime. Pradedame. Pone Lichtenberger balsuoja prieš. Baigiame balsuoti. 12 už, 14 prieš, atmesta. Šeštas pakeitimas, pono Vandalin, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo patvirtinta, bet patikrinsime Šeštas pakeitimas. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. 16 už, 10 prieš, patvirtinta. Septintas pakeitimas, vandalen. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ir paskutinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. 23 už, 1 prieš, patvirtinta. Toliau. Pono Užės pranešimas dėl Cesar bendrosios įmonės 2009 metų biudžeto įvykdymas. Vienas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Priimta. Baigiamasis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 26 už, vienas prieš, susilaikiusi nėra, patvirtiname ir sveikiname ir dėkojame ponui už jas, už visus pranešimus dėl tų agentūrų biudžetų įvykdymo. Toliau nuomonės projektas dėl ES bendrojo biudžeto įvykdymo 2009 metais. Trečiasis skirsnis komisija ir agentūros. Pono Groš pranešimas. Pirmas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo atmesta, bet patikrinsime. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. 10 už, 16 prieš, vienas susilaikė. Atmesta. Toliau, ketvirtas paragrafas. Atskiras balsavimas, kurio paprašė Aldė grupė ir žodinis pakeitimas dėl antros eilutės. Keičiama žodis naud žodžiu regrets. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta šeštas ir septintas pakeitimai atsimti. Taigi, baigiamasis balsavimas. Kas už? Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Ar Eva už, 25 už, vienas prieš, vienas susilaikė, patvirtinta. Sveikiname poną Grošą. Kitas darbo tvarkės punktas. Pono Fidanza pranešimas. Turizmas Europoje. Mr. Fidanza. Ponas Fidanza, žodis jums. Grazie, Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau keitėmės nuomonėmis šiame komitete, pasikeitimas nuomonėmis vyko gruodžio mėnesį. Dabar mes jau turime pranešėjo parengtą dokumentą šiuo klausimu. Kaip žinia, šis pranešimas yra labai svarbus, kadangi apibrėžia naują Europos turizmo strategiją atsižvelgiant į Lisabonos 195 straipsnį, pagal kurį ES institucijos įgyja naujų galių. Taigi, komisija ėmėsi pirmųjų žingsnių atsižvelgdama į šį straipsnį ir aš norėčiau priminti e, Madrido deklaraciją, kuri buvo patvirtinta 2010 metais, taip pat birželio mėnesį buvo pristatytas komisijos komunikatas, kuris numatė 21 veiksmą siekiant Europos turizmo konkurencingumo. Vėliau ES pirmininkaujant Belgijai konkurencingumo taryba patvirtino keletą svarbių sprendimų ir rezoliucijų. Turizmas buvo pripažintas vienu iš prioritetinių tikslų. Ta pati patvirtino ir Koreperas praėjusiais metais, o vėliau Maltoje komisija pristatė pirmąjį įgyvendinimo plano projektą. Čia kalbu apie komunikatą, kuris numato 21 konkretų veiksmą turizmo srityje. Kaip jau minėjau, komitetas keitėsi nuomonėmis praėjusiu metu gruodžio pabaigoje Aš pradėjau bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir galiu pasakyti, kad mes puikiai bendradarbiaujame, sutarėme dėl pagrindinių šio klausimo aspektų. Taip pat atsižvelgėme į kitų penkių komitetų rengiamas nuomonės dėl komisijos teksto. ITRE ir kultūros komitetas IMKO regioninio plėtros komitetas ir aplinkosaugos komitetas reiškia nuomonės šiuo klausimu. Kalbant apie mano parengtą dokumentą, jis skiria dėmesį dviem dalykams. Pirmiausia, bando numatyti prioritetus ir 21 veiksmo konkretų įgyvendinimą. Kita vertus, aš bandžiau apžvelgti ir kitus klausimus kurie nefiguruoja komisijos pateiktojame komunikate ir kurie nepatenka į pagrindinę sritį, tačiau kurie yra labai svarbus siekiant turizmo sektoriaus konkurencingumo. Vėliau aš pateiksiu keletą savo pasiūlymų pavyzdžių. Europa yra labai svarbi, kalbant apie turizmą. Ir pranešimo pavadinimas yra turisto lankomiausia vieta pasaulyje Europa. Mums reikia dirbti dviem kryptimis. Pirmiausia, patrauklumas. Turime konkuruoti su naujomis rinkomis, kuriuose gyvena milijonai potencialių turistų. Mes turime pritraukti tuos turistus ir paskatinti juos rinktis Europą kaip galutinį savo kelionės tikslą, o ne kitas pasaulio dalis. Todėl mums būtina skirti investicijas siekiant populiarinti Europos turizmą. Mes taip pat turėtume galvoti apie Europą kaip apie vieną bendrą galutinį kelionės tikslą. Taigi būtina žvelgti plačiau, kad sulauktume geresnių rezultatų. mes kalbame apie turizmą, kur konkurencija anksčiau buvo labai didelė tarp skirtingų valstybių ir skirtingų regionų, tačiau mes suprantame, kad svarbiausias iššūkis yra pritraukti turistų srautus į savo rinką, kad potencialus turistai rinktųsi Europą. Tuomet atsiras daugybė įvairių galimybių tiems turistams pritraukti ir pasinaudoti turisto atnešamą ekonominę naudą. Kitas dalykas yra konkurencingumo skatinimas. Mums būtina kalbėti apie turizmo sezoniškumą. Sezoną reikia ilginti. Kai kurie žmonės atostogauja tik du mėnesius per metus, o tai turi neigiamos reikšmės ekonomikai. Todėl būtina išplėsti turistinį sezoną. Darnumas taip pat yra svarbus ir ne tik kalbant apie aplinkosaugos tvarumą ir darną, bet taip pat ir apie kitus aspektus. Egzistuoja sąryšis tarp turizmo, transporto ir judumo. Mums reikia labai gerų strategijų turizmo srautams pritraukti, tačiau taip pat būtina užtikrinti ir atitinkamas gabenimo transporto sistemas, nes tokių sistemų neturint mes negalėsime pasiekti savo užsibrieštų tikslų. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į mokesčių klausimą. Tai yra labai delikatus klausimas mes teigiame, kad į turizmą turime žiūrėti kaip į, į europinį klausimą, apjungiant skirtingas rinkas. Todėl ES mums reikia pradėti nuo bendrų, vienodų visiems taikomų sąlygų. Kitu atveju kils rizika panaudoti neteisingai tam tikrus išteklius ir gebėjimus. Mes nenorime, kad naudos gautų vieni, o ne kiti. Todėl labai svarbu kalbėti apie lygias vienodas galimybės. Kad ES valstybėse nebūtų ryškių netoligumų. Žinoma, norėsiu išgirsti ir kolegų nuomonę šiuo klausimu. Europos matomumo klausimas yra tas ties, kuriuo dirbame. Komisaras yra pateikęs pasiūlymą kurti Europos ženklą, Europos etiketę, Europos kaip gautinės, gautinė kelionių tikslo etiketę. Mums reikia panaudoti išnaudoti visiteurope.com svetainę. Ja tvarko ne Europos komisija. Tačiau ši svetainė yra svarbi. Ja tvarko turizmo organizacijų asociacija. Taigi mes turime didinti savo patrauklumą, ieškodami naujų rinkų, tai aišku neįeina į pagrindinės mūsų kompetencijų sritis, tačiau tai yra svarbu, nes šiandien mes galime palyginti BRIC šalis - Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir matome, kokie yra skirtingi vizų išdavimo reikalavimai įvairiose šalyse, todėl mums būtina tvirtinti bendras procedūras kurios nuramintų turistus norinčius e, lankytis Europoje. Tai yra labai platus klausimas. Ir aš tikiuosi išgirsti jūsų pasiūlymų šiuo klausimu. Kitas dalykas yra kokybės standartai. Aš bendradarbiauju su šešėliniais pranešėjais ir noriu jiems padėkoti už jų darbą. Mes turėtume vengti pernelyg daug standartų tvirtinimo. Paprastai kiekvienoje šalyje kiekvienas vietos lygmuo regionas populiarino savo standartus. Ir žinoma, pasiūla dėl to gerėja, tačiau taip pat atsiranda ir daugiau sumaišties būtent vartotojui ir turistui. Todėl mes turime kalbėti apie bendrus kokybės standartus, kurie būtų numatomi vadovaujantis bendrais kriterijais. Ir tokiu būdu turėtume siekti Europos kokybės standartų turizmo sektoriuje. Ir tai, aišku, suteiktų daugiau aiškumo galtiniam vartotojui ir turistui. Viešbučių klasifikacijos klausimas yra svarstamas jau ne vienerius metus. Esama pačių įvairiausių nuomonių šiuo klausimu. Aš galiu tik pakartoti, kad e, noriu, kad būtų perinama prie sistemos suvienodinimo, laipsniško suvienodinimo. Kai kuriuose valstybėse jau esama pažangios praktikos, kuriant bendrus standartus dėl žvaigždučių skirimo viešbučiams. Turistas ir lankytojas turėtų žinoti, kokia yra žvaigždučių skirimo reikšmė viešbučiams ir kokių paslaugų tikėtis atitinkamos skaičiaus žvaigždučių kategorijos viešbutyje. Profesionalus mokymas ir naujosios technologijos yra kitas dalykas. Mums būtina renkti profesinius mokymo kursus, kurie dėmesį skirtų ne tik tiems, kurie tiesiogiai dirba su turistais, pavyzdžiui, padavėjams. Mums taip pat būtina skirti daugiau dėmesio profesionaliam aukštesnės kokybės mokymui verslininkams, vadovams, kad būtų galima perimti turistų srautus, apie kuriuos aš jau kalbėjau anksčiau. Mums taip pat reikia investuoti į naujasias technologijas, nes turizmo tendencijos, lyginant su praeitimi, labai pasikeitė. Internetas tapo labai svarbus. Turistas autonomiškai atskirai individualiai gali pasirinkti paslaugas, kurių jam reikia ir tą jis daro interneto pagalba. Čia būtų galima kalbėti apie apgyvendinimą, apie daugelį kitų dalykų. Mažos ir vidutinio dydžio įmonės siekia turėti savo svetainės ir siūlyti įvairias paslaugas ir naudoti įvairias um, elektroninės technologijas. Tai yra labai svarbu. Europos bendryje nori, kad turizmo sektorius uh, išgyventų reformą. Ir tai yra teigiama iniciatyva, kuriai reikėtų pritarti. dėl turizmo rūšių. Netrukus baigsiu savo pasisakymą. Turbūt dokumente matėte labai išsamų turizmo rūšių sąrašą. Ir aš lauksiu jūsų pasisakymų šiuo klausimu. Nepakanka tik nurodyti turizmo rūšių sąrašą kaip uh, socialinis turizmas, paplūdimių turizmas ir taip toliau. Mums nepakanka jų tik išvardinti. Būtina pagalvoti, kaip užtikrinti įvairių turizmo rūšių plėtrą. Taip pat nurodant tuos sektorius, kurie gali plėtotis sparčiau. Ir dar vienas dalykas. Jeigu pažiūrėsime į biudžetą, į lėšas, kai neturėjome kompetencijos turizmo klausimams spręsti, turizmo sektoriui skiriamos lėšos yra ribotos. Ir galima net sakyti, kad jos yra paslėptos, kadangi jos yra numatytos kaimo plėtros fonde arba struktūriniuose fonduose. Taigi mes Turime užtikrinti, kad lėšos būtų labiau matomos, skaidresnės ir geriau panaudojamos vietos lygmenio. Ir taip pat reikia bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kad kai kuriems projektams būtų skiriamos konkrečios lėšos. Galime sukurti pačias ambicingiausias turizmo strategijas. Tačiau jos liks tik popieriuje, jeigu nekalbėsime apie išteklių numatymą joms įgyvendinti. Aš tikiuosi, kad visi mes pritarėme turizmo sektoriaus plėtrai, todėl kalbėdami apie naują finansinę perspektyvą pagalvosime apie finansų skirimą turizmui. Pirmininkas dėkoju ponui finansai. O dabar pradėsime nuo socialistų ir demokratų frakcijos atstovo, pono Danielis, prašom. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τουριστική βιομηχανία της... Dėkui, pirmininkė. Europos turizmo pramonė iš tikrųjų dabar išgyvena nuosmūgį. Mes išgyvename ekonominę krizę, ekonomikos nuosmūgį. Ir dabar, žinoma, Labai sudėtinga yra kovoti su užimtumo problemomis. Todėl mums reikia naujos politikos krypties, kuri padėtų harmonizuoti, plėtoti šią sritį. Labai svarbu yra Europos daugiakultūriškumas, kuris atveria didžiausias galimybės plėtotis įvairiausių krypčių turizmų. Būtent skirtingų krypčių turizmas, išskirstas pagal įvairiausias kryptis, gali labiausiai prisidėti sprendžiant įvairiausias problemas dėl regionų ne, vystimosi netoligumo ir kitas panašias problemas, kurias galbūt sukeltų masinis turizmas. Taigi reikia pereiti nuo turizmo plėtotės eros iki tokio iš ankstinio numatymo kuriuose vietose turi plėtotis turizmas. Čia buvo išsakyta daug įdomių minčių šiame pranešime. Ir dabar, kadangi yra kuriama europinė politika, reiktų paprašyti Europos komisijas, kad e, ji pateiktų kažkokį konkretų įgyvendinimo planą, bent jau tie minėtiems 21 veiksmui, su konkrečiamis datomis, su konkrečiais terminais. Ir Tai padėtų vietos ir regionų valdžiai geriau įgyvendinti tuos komisijos siūlomus veiksmus. Žinoma, taip pat reiktų ir konkretesnių finansavimo veiksnių ir kitų šaltinių numatymo dėl Europos turizmo atnaujinimo. Man atrodo, kad reiktų įtraukti naujus principus, tokius principus kaip tarp regioniškumas ir papildymo principas. Tas papildomas principas reikštų, kad e, planavimas būtų bendras ir nacionalinė turizmo politika ar nacionaliniai turizmo modeliai arba, sakykime, tam tikros turizmo sritis papildytų vieną kitą. Tarp regioniškumo principas susijęs su bendru turizmo paslaugų planavimu. Nesvarbu, ar tai būtų vienas geografinis rajonas, sakykime, kaiminystėje esantis regionai, arba netgi tarp vienas nuo kito nutolusių regionų tas bendras turizmo planavimas yra įmanomas toks požiūris būtų sveikintinas Europos turizmo politikoje ir padėtų išvengti konkurencingumo tarp skirtingų ES šalių ir jiems kartu vystyti bendrą turizmo politiką, konkuruojant su trečiųjų šalių turizmo kryptimis. Kitas dalykas kadangi atsižvelgiant į ekonominę krizę ir kitus veiksnius, reikia plėtoti tas sritis turizme, kurios iki šiol nebuvo plėtojamos arba buvo plėtojamos per mažai. Reikia atsižvelgti ir į geografinius, ir į socialinius bei ekonominius aspektus ir taip pat į tvarę plėtrą tiek e, socialinę plėtrą, tiek e, su gamta susiję plėtrą. Vietos Valdžia taip pat turėtų prisidėti prie Europos integracijos. Dėkui. Dabar Alde pranešėjas. Dėkui, pirmininkė. Tai puikiai istorinė proga pradėti kažką naujo, nes pirmą kartą po Lisabonos tarties pasirašymo mes kalbame apie turizmą kaip apie kažkokį bendras, kažkokią bendrą sritį Europos lygių. Jau buvo minėti veiksmai, kurie yra komisijos patvirtinti ir jie sudaro tvirtą pagrindą plėto, tolimesniai plėtotėjai. Taigi visi kartu mes laikomės nuomonės, kad turizmas yra ir bus labai svarbis sritis ekonomikai plėtotis. Ir aš kalbu apie visos Europos ekonomiką. Dabar turizmas sudaro jau 5 procentus BVP, tiesioginio BVP ir 10 procentų netiesioginio BVP. Ir turizmo srityje dirba apie 10 procentų visos Europos piliečių. Tačiau šie skaičiai gali didėti, nes šiuo metu Europa, kaip jau minėjau, išgyvena nuosmukį ekonomikos srityje. Žemės ūkis yra smūkis, e, pramonė neaišku, kaip plėtosis artimiausiais metais, todėl turizmas yra tikrai gana didelį potencialą turintis rytis mes galėtume netgi kalbėti apie turizmo amžių. Tai nėra tik tai metafora, nes e, atsižvelgiant į ES 2020 m. strategiją, turizmas iš tikrųjų atitinka visus kriterijus, kad ji taptų ekonomikos varikliu. Tai tvarus mechanizmas, apimantis daug aspektų ir pirmą kartą čia galima kalbėti apie visos Europos piliečius ir apie piliečius iš viso pasaulio, kurie gali čia atvažiuoti ir džiaugti šituo regionu Europa e, kaip regionu be sienų. Taigi turime čia puikų tekstą ir visi galime jį papildyti. Aš manau, kad tai neturi likti tik tai tekstu. Tai yra pirmasis labai svarbus žingsnis atveriantis platesnės galimybės žengti toliau Žinoma, kaip jau ponas Fedansa minėjo, mes turime įspręsti finansinius klausimus ir finansinės problemas, tačiau mums reikia ir integruotos turizmo politikos. Nes kai kalbame apie turizmą, kalbame apie įvairiausius su tuo susijusius sektorius. Ir turizmas turėtų tapti sistema, leidžiančia plėtotis kitiems kitiems sektoriams, žemės ūkio sektoriui, transportui, paslaugoms. Visa tai yra susijęs su turizmo sfera. Ir jeigu mes teikiame susijusias paslaugas, tai reiškia, kad mes prisidame prie visos ekonomikos vystimosi. Ir tai dar labiau sustiprins mūsų žemyną ir žinoma pasaulį. Nes dabar jau baigiu pirmininkę. Pagalvokime apie tai. Kinija svarsto apie galimybę įžengti į šią rinką. Ir aš norėčiau, kad tai būtų galimybė vystymuisi, o ne galimybė susinaikinti. Ir reikia į tai atsižvelgti ir pasinaudoti tuo kaip įrankiu mūsų ekonomikai plėtoti. Žaliųjų vardu, ponė Prepau. Ačiū pirmininkė. Labai nuoširdžiai noriu padėkoti ponui Fidanza už puikiai parengtą pranešimą. Žinau, kad jis daug dirbo. Mes su juo daug tarėmės. Ar, ar galite mane gerai girdėti? Aišku, gerai būtų, kad ponas Fidanza girdėtų mane ir suprastų. Ar užstrigo kažkas vertimo sistemoje? Itališkai negirdi vertimo dabar. O dabar jau gerai. Teskime. trečią kartą padėkosiu ponui Fidanzai. Manau, jam nuo to tik tai maloniau. Gerai, jis dabar jau girdi vertimą. Aš noriu jam padėkoti už tai, kad labai, atvira, e, labai draugiškai dirbo su mumis šešėliniais pranešėjais. Praeitą savaitę vėl nagrinėjau tą pranešimą ir klausiau savęs. Galbūt vertėjo parengti trumpesnį tekstą. Kolegos panašią nuomonės sakė. Galbūt reikėtų koncentruotis į Europos <clears throat> unikalumą turizmo srityje pagal 195 straipsnį. Nes dabar pranešime susidaro įspūdis, kad įtraukiame visus komunikato punktus, bet taip dinksta koncentruotumas. Galbūt reikėtų labiau išryškinti Europos parlamento prioritetus. Jeigu mes teiksime dar daugiau pakeitimų, tai tekstas dar labiau ištys. Europos parlamentas jau yra prieėmęs įvairiausių rezoliucijų dėl turizmo. Manyčiau, pirmiausia, reikia jas peržiūrėti ir semtis įkvėpimo. O dabar norėčiau paminėti žaliųjų frakcijos svarbiausius komentarus. Tai mūsų pagrindiniai prioritetai dėl pakeitimų. Kolegos teisingai pastebėjo, kad turizmas yra nepaprastai svarbus ekonomikos sektorius, bet aš noriu pabrėžti kad tai turėtų būti labai kokybiškas turizmas. Tai turėtų būti kultūrinis turizmas. Turėtų prisidėti prie žmogaus gerovės didinimo. Yra ir socialinis aspektas. Tai ne tik ekonominiai dalykai. Pranešėjas kalbėjo apie tai, kad pasaulyje lipdomos tam tikros etiketės e, tam tikriams dalykams ir mums reikia apie tai galvoti. Jeigu bandysime sukurti dar vieną etiketę, dar vieną prekės ženklą, tai jis turi būti lengvai suprantamas, tik tada turės prasmės. Todėl mums reikia nagrinėti kokia yra dabartinė situacija, kokių prekės ženklų, etikečių yra dabar jau sukurta, kokia yra dabar geriausiai praktika, tada visą tai įvertinti pagal aiškius kriterijus ir konsoliduoti. Taip pat yra svarbus dar du aspektai - testinumas ir prieinamumas. Jų negalima svarstyti atskirai arba tik tai tam tikrai tiksliniai grupiai, juos reikia pritaikyti visam turizmo sektoriui, visai ateities turizmo politikai. Turizmas taip pat susijęs su klimato kaita. Viena vertus jis prisideda prie klimato kaitos, bet kita vertus turizmo sektorius ir ken, kenčia nuo e, klimato kaitos mm, poveikio. Vadinasi, mes turime stengtis švelninti tą klimato kaitos poveikį. Taip pat aš noriu užduoti klausimą komisijai ir pranešėjui. Žinau, kad mes neturime teisėjų, kurios įgaliojimų priimti reglamentą dėl turistų teisų apsaugos. Tačiau gal, gal būtų galima pagalvoti apie turizmo ar turistų hartiją. Ne iš vieno žmogaus esu girdėjusi tokią mintį ir įdomu būtų sužinoti, ką apie tokią hartiją galvotų pranešėjas ir komisijos atstovas. Taupydama laiką aš parengsiu pakeitimus raštu. Aš suteikiu jums daugiau laiko, nes tris kartus buvo falš startas. Konservatorių frakcijos vardu. Pirmininkė, aš noriu šiek tiek pažvelgti į praeitį. Pranešėjas ir kiti nariai įdėjo į šį pranešimą daug darbo. Aš beveik visą savo karjerą dirbau turizmo sektorija, taigi turiu daug patirties. Neužmirškime kai ko. Konstatuojame dalis D. Lisabonos sutartie yra labai aiški. ES papildo valstybių narių veiksmus, papildo. Ir matydama, kaip detaliai viskas dokumente išvardyta, man darosi nejauku. Susidaro įspūdis, kad komisija arba Europos parlamentas vadovaus viskam turizmo srityje, visoje Europoje. Reikia apie tai gerai pagalvoti. Toliau, dėl teigiamų dalykų, kurių čia yra. Pavyzdžiui, priešgaisrinės taisyklės, kurios yra suvienodintos Europoje, tai geras dalykas, taip pat uh, keleivių teisų suvienodinimas, elektroniniai bilietai, tai paspartina kelionės, taip pat ir geležinkelio kelionės. Taip pat aš džiaugiuosi tuo, kad pripažįstamos kvalifikacijos, jeigu gavai išsilavinimą vietoje valstybė narė, turėtum gauti darbą pagal tą išsilavinimą kitoje valstybė narėje. Labai gerai, kad mes apie tai diskutuojame, nes tai liečia milijonus darbuotojų visoje Europoje. Jie dirba susijusiose šakose, tai ir viešbučiai, ir transporto paslaugos, ir taksi paslaugos. Tačiau nemanau, kad stebime konkurencijos iškraipimus turizmo e, pramonės esmė yra konkurencija. Tai ir viešbučiai, ir transporto įmonės konkuruoja dėl klientų. Būtent to ir reikėtų siekti. Ir kartais tai sunku harmonizuoti. Jeigu noriu slidinėti, aš žinoma vyksiu į kalnus, o ne į Malagą. Savai mes suprantama. Taigi, kiekviena valstybė skirtingai pabrėžia, kokias atostogas, turizmo galimybės jį siūlo. Ir tokio pasirinkimo mes kaip vartotojai ir pageidaujame. Taigi aš nematyčiau čia konkurencijos iškraipimų. Toliau, subsidiarumas. Valstybės narės pačios turi apsispręsti, verslo įmonės pačios turi nuspręsti. Ir atsargiai reikėtų elgtis su reguliavimu, kad nebūtų taip kaip su smulkiamis įmonėmis, kad nebūtų per daug reguliavimo, per daug kišimosi. Aš turiu minį kai kurias nuorodas dokumente. Kai kur kalbam apie harmonizavimą, bet e, tai yra nacionaliniai sprendimai, nieko bendro su mūsų komitetu neturi. Taigi, elkimės kukliau, atsargiau, neperženkime kompetencijos ribų. Pavyzdžiui, dėl turizmo vizų Mes neturėtume šito klausimo spręsti, tai ne mūsų kompetencijos rytis. Yra ir kitų dalykų, pavyzdžiui, 12 paragrafas, 11 paragrafas. Komisijos užduotis bendrabiauti su kelionių operatoriais, bet tai tikrai nėra komisijos užduotis, ne jos darbas. Galbūt e, čia minimos gairės, standartai, bet tai tikrai ne Europos komisijos užduotis. Toliau daugia kalbis portalas. Pagalvokime apie išlaidas. Kai kuriuose srityse reikia įvertinti, kad išlaidos gerokai padidės. Taigi, apibendrinsiu, pranešime yra ir gerų minčių, tačiau kai kur reikia suvaldyti pasiūlymus, įvertinti juos iš praktinio požiūrio ir įvertinti, ar tai tikrai atitinka Lisabono starties atitinkamą konstatuojamą dalį, kad neužsimotume per plačiai, kad neprikurtume reglamentų taisyklių visose srityse. Neužmirškime, kad turistai, keliautojai nori vykti į vairias vietas. Ir galiausiai, kodėlgi žmonės keliauja po visą pasaulį, todėl kad nori pamatyti naujas vietas, bet ir jie įvertina išlaidas, kiek kainuos diena šeimai Europoje ir kiek Floridoje. Ir konkurencija yra varomasis e, faktorius e, turizmas rytie. Baigdama noriu padėkoti pranešėjui ir visiems, kurie dalyvauja šioje diskusijoje. Ačiū Prašau narių neviršyti trijų minučių kalbėjimo laiko, o dabar ponė Rana. Ačiū pirmininkė, aš trumpai. Visų pirma dėkoju ponui Fidanza. Klausimas man labai artimas, nes aš už šios dalykus atsakinga kultūros komitete. Ir mes nagrinėjame įvairius transporto klausimus, tai susiję. Dėl tų etikečių, pavadinimų, mums nereikia naujų ženklų, pavadinimų, šūkių, nebent jie visiškai neišvengiami. Dėl kokybės ženklo, kasgi išduotų tą kokybės ženklą. Uh, nors kita vertus pagrindinis dėmesys ir turėtų būti skiriamas kokybei. Turizmo politika valstybės narės turėtų daug aktyviau gyveninti negu likščiol. Mes turime paskatinti valstybės narės. Turėtume pateikti konkrečių pasiūlymų, o ne bendrų idėjų. Turime rasti pusiausvyrą tarp tikslo, kurio siekiame, ir lankstumo. Priemonės turėtų būti lankščios, tačiau prisidėti prie tikslo siekimo. Norėčiau, kad pranešime būtų kai kas papildomai paminėta. Pavyzdžiui, demokratiniai pasikeitimai kuriuos dabar stebime pasaulyje. Reikėtų galbūt paminėti viso pasaulio gyventojus, taip pat senyvo amžiaus žmonės. Vis dažniau senyvo amžiaus žmonės pasaulyje keliauja. Taip pat reikėtų paminėti mokymus ir švietimą. Reikia paminėti, kad tai reikia stiprinti bent jau Austrijoje, tai yra aktualu. Didinti prieinamumą arba susidomėjimą turizmo srities profesijomis. Taip pat kelionių paketų direktyvą reikėtų paminėti projektas paskelbtas prieš kurį laiką. Ačiū, ponas Degrandas, trys minutės. Sí, gracias, presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir Jums, ponė Fidansa, už parengtą pranešimą. Tai nėra vien tik formalūs žodžiai, tai yra tikrai puikiai parengtas pranešimas. Visos ES valstybės narės ir jų atstovai gali parengti tokius pranešimus, tačiau jūs esate italas. Ir kaip žinia, Italijoje, kaip ir Ispanijoje, turizmas yra labai svarbus sektorius, apie kurį dėja nėra lengva rašyti. ES pagal įsigaliojusią Lisabonos sutartį ir 195 straipsnį įgyjo naujų galių, naujų kompetencijų dėl veiksmų derinimo turizmo sektoriuje. Ir kaip teisingai sakė kolega, turėtume būti atsargus ir nelysti į tas sritis, į kurias nederėtų lysti. Taigi pagal Lisabonos sutartį turizmas sukuria Po Lisabono sutarties turizmo sektorius sukuria gerovės, taip pat gali didinti ir Europos kaip žemyno patrauklumą. Mums būtina didinti Europos patrauklumą. Mes taip pat norėtume, kad valstybės narės plėtotų savo regionus. Turizmas apskritai verčia galvoti apie pridėtinę vertę Ir pranešėjas teisingai teigia, kalbėdamas apie Europos etiketę arba ženklą. Tai yra labai gera mintis, tačiau ji neturėtų užgošti kitų ženklų arba kitų etikečių. Be to neturėtume pamiršti, kad čia galvojame apie naujas galimybės. Taigi neturėtume pro akis praleisti įvairovės. Ir turėtume galvoti apie Europą kaip apie lankomiausią vietą pasaulyje. Taigi pranešėjas pateikė gerų pasiūlymų, mes pritarėme jo mintims. Turime pakeitimų, kurie tik papildo pranešėjo tekstą. E, vienas svarbus klausimas yra susijęs su turismo sezono, sezoniškumu. Reikia sumažinti tą atotrukį tarp turistinio sezono piko ir nesezono. Mums reikia daugiau vadinamojo socialinio turizmo. Ispanijoje tokia savoka jau egzistuoja, ji yra taikoma, galbūt savo praktiką galėtume eksportuoti ir į kitas valstybės narės. Pone pirmininkė, netrukus baigsiu. Jeigu pažvelgtume į Ispaniją, pamatytume, kad sezono piko metu atvyksta vokiečiai, anglai, bet mes galvojame ir apie pensininkų pritraukimą į savo šalį. Taigi ne piko metu arba ne sezono metu mes bandome pritraukti į Ispaniją pensininkus ir taip išlaikyti pajamas gaunamas iš turizmo sektoriaus. Dėkoju. Dabar ponas Vandalen. Ačiū pirmininkė. kiekviena sutartis turi teigiamų dalykų, tą galime pasakyti apie Lisabonos sutartį. Bet kalbant apie turizmą, pasakyti, kad Lisabonos sutartis nepatenkino lūkesčio. juk turizmas priklauso nacionaliniai kompetencijai. Galima būtų skirti kokybės etiketę Sardinijai. Galima išduoti kokybės etiketę Niderlandams, bet ar tai reikia ES etiketės? Kaip dėl kultūrinio turizmo, pakrančių turizmo. Aš nesuprantu, kokia yra to esmė. Aš neketinu keisti pranešimo, nes tai reiškia, kad kiekvienam paragrafui reikės pateikti tūkstančius pakeitimų. Aš, jeigu balsuosiu prieš šį pranešimą, tai tiesiog išreikščiau savo asmeninę nuomonę šio klausimu. Ponas much. Ačiū pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Finansą už šį pranešimą. Manau, kad kolega pasinaudojo galimybę išspausti kaip galima daugiau iš naujos politinės situacijos. Jis pasinaudojo šią galimybę ir parengė visapusišką pranešimą. Aš išklausiau įvairių įspėjamųjų žinučių susijusių su pernelik dideliu reglamentavimu. Tačiau aš manau, kad didesnės kokybės galėtume pasiekti, jeigu suvienodintume skirtingas klasifikavimo sistemas, jeigu taip pat suvienodintume švietimo ir mokymo turizmo sektoriuje programas ir jeigu pagerintume teisinį pagrindą. Ypač kalbant apie vadinamuosius kelionių paketus. Taigi mes turime pasinaudoti galimybę reglamentuoti šį sektorių. Kalbant apie demografinius pokyčius, manau, kad vis daugiau dėmesio bus skiriama sveikatai, e, tokiems e, mineralinių vandenų kurortams. Ir aš manau, kad reglamentavimas galėtų pagerinti situaciją šio turizmo sektoriuje. Jūs taip pat kalbėjote apie bandomuosius projektus maž, mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Kalbėjote apie skaitmeninio tiekimo grandinę, nelabai įsivaizduoju, ką tai galėtų reikšti, galbūt e, jūs man paaiškinsite. Taip pat kalbama apie savanoriškumo principo taikymą. Labai svarbu, kad turizmo sektoriuje dirbtų savanoriai, bet aš nemanau, kad jie galėtų uh, prisidėti prie tam tikrų kultūros objektų arba vietovių išsaugomo, nes ten būtinas profesionalumas, konkretus išsilavinimas tokiams užduotėms vykdyti. Ponas Kopcakas. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Turizmo pramonė visuomet buvo svarbi ekonominės veiklos rūšis. Mes gyvename nuosmukio laikotarpio. Bet dabar turime atitinkamą institucinę sąrangą ir galime kalbėti apie naują Europos politiką. Aš sveikinu pono Fidansą pateikus šį pranešimą. Man visai nebus sunku pritarti viskam, kas yra rašoma šiame tekste. Aš labai trumpai norėčiau paminėti keletą svarbių punktų. Aš sakau taip technologijai Taip, naujos informacinių technologijų platformos kūrimui 11 pastraipo, pastraipoje aš taip pat sakau taip kokybės etiketiai, taip žemės ūkio turizmo stiprinimui, nes tai galėtų atgaivinti kaimo vietovių gyvenimą. Aš taip pat sakau taip specialiai programai turizmui, svarstant naująją finansinę perspektyvą ir galiausiai aš sakau taip specialios techninės grupės Europos parlamente įsteigimui. Pone pirmininkė, turiu pasakyti, kad reikia labai atsargiai taikyti subsidiarumo principą. Mes, jeigu ir lemsime nacionalinės turizmo politikas, tą turėtume daryti atsargiai, papildydami nacionalinės politikas. Aš manau, taip pat turėtume paraginti komisiją, kad ji kaip galima greičiau parengtų veiksmų programą, pagal kurią jį ketina įgyventi 21 veiksmą numatytą komunikate. Kitas kalbantysis bus ponas Higgins. Prašom, trys minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, tai, kad komitetas vadinamas transporto ir turizmo komitetu, yra nesusipratimas. Pavadinimas tikrai nėra tinkamas. Galbūt labiau tiktų regioninės plėtros transporto ir turizmo komiteto pavadinimas. Mums svarbiausia nustatyti, kokios yra svarbiausios e, sritis - konkurencingumas, e, sezoniškumas, e, mokesčiai, viešbučių klasifikavimas, suvienodinimas ir taip toliau. Kalbant apie lėšas, svarbu numatyti tinkamą biudžeto struktūrą ir pagalvoti apie turizmą kaip atskirą sektorių. Mums reikia ne tik dokumentų, mums reikia, kad veiksmai būtų taikomi praktikoje. Kaip ES mes esame patraukli. 27 valstybės narės skirtingos kultūros, tai yra tam tikra mozaika, labai įvairi kultūra. Palyginkime ES su Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, Indija, Kinija ir taip toliau. Taigi mūs, mes dar turime labai daug potencialo kitose pasaulio regionuose. Tačiau mes neturime visko sugadinti pernelyg daug reglamentuodami. Aš manau, kad ponas Fidansa parengė labai gerą darbinį dokumentą, tai yra tik projektas ir jį galima pataisyti Kovo 17 dieną bus uždaryta New Yorko 5 aveniu. Junktinėse valstijose gyvena 40 milijonų airijos kilmės gyventojų. Taigi mes turime reglam, reklamuoti save. Portugalija, Ispanija, Airija dabar susiduria su sudėtingomis problemomis. Vienas iš svarbiausių mūsų ekonomikos elementų yra turizmas ir mes negalime prarasti konkurencingos padėties turizmo sektoriuje. Ačiū Jums, ponė Fidansa, už gerą pradinį dokumentą ir laukiu kitų kolegų pamastymų šio klausimu. Dėkuoju. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, enhorabuena al ponente. Dėkui. Ir žinoma, noriu padėkoti pranešėjai, panai Fidansai, tai labai išsamus pranešimas ir iš tikrųjų jame atsižvelgdama į svarbiausius aspektus turi, dėl turizmo. Žinoma, patys svarbiausi turizmo ramščiai yra informacija, inovacija, kokybė, ir sezoniškumo problemos įsprendimas įvairiose Europos regionuose ir taip pat, žinoma, svarbi jungtis tarp įvairių aspektų ir judumas. Neįmanom kalbėti apie turizmą, nekalbant apie transportą, apie tai, kaip yra pasiekiami kalnų regionai ar ES teritorijoje esančios salos. Labai dažnai tai yra vienos pagrindinių rinkų. Taigi labai svarbu kalbėti apie pasiekiamumą, tam tikrų regionų pasiekiamumą. Ir, sakykime, mano šalis turi geriausią susisiekimą su Vokietija ir kasmet dėl to gero susisiekimo atvyksta apie 2 milijonai turistų iš Vokietijos. Mes turėtume stiprinti kaimo regionų, salų ir kalnų regionų pasiekiamumą. Ir taip pat plėtoti specifines pakrančių turizmo sritis. Taigi reikia pagalvoti, kaip jau turime e, strategiją paplūdimių turizmui, reikėtų pagalvoti apie tokią pat strategiją žemės ūkio turizmui, kalnų turizmui ir kitoms panašioms turizmo kryptims. Uh, Yra žinoma, dėl to prekės ženklo ar etiketės yra jau gerų prekės ženklų, yra nacionalinių gerų etikečių, tačiau jos nauja etiketė, jeigu mes tokią siūlytume, jokių būdų neturėtų būti painiojama su gerai pasaulyje žinomis UNESCO etiketėmis ar nuorodomis. Taip pat reikia pagalvoti apie turizmą kaip sektorių ir apie tai, kaip jisai susijęs su kitais sektoriais ir taip pat sezoniškumo problema. Balearų salose mm, beveik visus metus atvyksta beveik 12 milijonų turistų ir labai svarbu surasti būdą e, kažkaip subalansuoti sezoniškumo problemą. Sakykime, skirti didesnį dėmesį pagyvenusiems turistams, nes jie turi laisvo laiko visus metus ir gali atvykti visus metus. Taip pat reiktų pagalvoti apie neįgaliuosius ir apie tai, kad jie taip pat nori keliauti ir galbūt tai yra netrasta rinka. Uh, Taip pat reikėtų pagalvoti apie kitas alternatyves turizmo sritis. Jūrų turizmas labai svarbi, reikšmingas rytis, tačiau reiktų atsižvelgti ir į atskirus atvejus. Sakykime, labai svarbus yra automobilinis turizmas, tačiau automobilį pasimti į Ispaniją problematiška, sakykime, dėl to, kad su tuo susiję įvairiausi mokesčiai. E, žinoma, yra taisytinų dalykų, tačiau iš esmės tai labai geras pranešimas. Ačiū. Ponas Taylor. You, my, my time's... Dėkui pirmininkė. Mano laikas prasideda dabar. Aš pasisak... kalbėjau praeitą savaitę ir praeitą savaitę Pietų Anglijoje lankiausi įvairiose su turizmu susijusiose įstaigose bei objektuose ir įvairiuose viešbutukuose ir gyvūnus tokiuose mini zoologijos sodose ir turizmo asociacijose. Kas man pirmiausia krito į akis? Pirmiausia, vis dėlto krito akis transporto problema. Transporto problema, kuri susijusi su tvariu turizmu. Mums reikėtų stengtis apsaugoti savo gyvenamą aplinką bei tas rytis, kuriuose nori lankytis turistai. O turistai nori lankytis būtent todėl, kad tos vietos yra kažkuo ypatingos ir mes jų nenorime sugadinti netinkamų naudojimų. Tai pirma. Kitas dalykas yra tokia nepasiekiamumo problema ir taupimo problema. Junktinėje karalystėje, sakykime, Taip pat mažinamos lėšos, mažinamos lėšos miškų programai, taip pat kai kurioms su turizmu dirbančioms institucijoms. White sala pietų pakrantėje labai populiari lankytina vieta turėjo uždaryti savo turistų informavimo centrus dėl to, kad jiems nepakako lėšų. reiktų pagalvoti apie europinę paramą mokymo pro, programoms ir kitiems dalykams numatytiems čia skyriuose nuo 41 iki 45. Nesakau, kad tai turėtų būti tik europinis finansavimas galbūt Europa prisi, galėtų kažkaip prisidėti prie turizmo vystymosi tiek mažose, tiek didesniuose sektoriuose. Ačiū ponui Taylor, prieš suteikdama žodį komisijai. Aš pats pasakysiu keletą žodžių. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Fidansai už puikų pranešimą. Tai labai išsamus pranešimas. Aš e, pats vis raginau jūs sumažinti pranešimo apimti nes yra numatyti tam tikri limitai. Aš norėčiau pratesti pono Higgins mintis, jis visiškai teisus. Mūsų pavadinimas kaip komiteto yra transporto ir turizmo komitetas, tačiau mes turizmo nelaikėme tokiu prioritetu, kokiu galbūt jis yra nusipelnęs, kad mes jį laikytume. Uh, Galbūt dėl to, kad mes neturėjome tam atitinkamų įgaliojimų, kurias jau po Lisabunos susitarimo pagal 195 straipsnį įgyjome. Labai svarbu, kad mes daugiau laiko skirtume turizmo sferai ir su turizmu susijęmėsiam klausimam aptarti, nes daugelie šalių narių tai yra viena iš svarbiausių pramonės šakų susijusi su kitomis ekonomikos sritimis. Taigi šis pranešimas labai sveikintinas. Ponas Fidansa taip pat galėtų pasidomėti, ką šioje srityje veikia vidaus rinkos komitetas. Manau, kad e, jie su mumis galėtų glaudžiai bendradarbiauti e, šioje srityje. Ir taip pat svarstydami oro paslaugų direktyvą. Ir manau, kad mums taip pat reiktų tame svarstame dalyvauti baigdamas noriu pasakyti, kad iš tiesų labai svarbu aptarti tvarų transportą, didesnę turizmo įvairovę, įvairių turizmo rūšių ar įvairių turizmo krypčių skatinimą ir plėtotę, kultūrinis turizmas, socialinis turizmas, žemės ūkio turizmas ir taip toliau. Man atrodo, kultūrinis turizmas yra labai svarbus, nes jis taip pat padeda ir pramonės nuosmukį išgyvenantiems regionams, pritraukdamas turistų srautus ir padėdamas ekonomikai atsigauti. Dėkoju už pranešimą ir man labai bus įdomu sužinoti, sulaukti pakeitimų. Komisija, ponas Otin. Dėkui pirmininkė. Trumpai po šitiek sulauktų pasisakymų iš kitų kolegų. Norėčiau padėkoti ponui Fidansui iš išsamo pranešimą, už tikrai puikų pranešimą. Norėčiau pažymėti, kad mes komisijai jau pradedame e, numatytų veiksmų įgyvendinimą, būtent tų veiksmų, kurie yra numatyti komunikate. Ir mes e, tos veiksmus įgyvendiname sutinkamai su Lisabonos direktyva atsižvelgdami į visus principus mes e, atsižvelgėme į papildomumo principą ir į kompetencijas. Mes neperžengėme savo kompetencijų ir nelendame į kiekvienos šalies e, kompetencijų sritį. Tačiau mes norime sutelkti savo dėmesį į tuos aspektus, kurie galėtų atnešti europinę ar netgi nacionalinę pridėtinę vertę. Mes e, esame pradėję konkrečias iniciatyvas. Aš čia nešnekėsiu labai išsamei, tačiau norime daryti bandomąjį projektą smulkių ir vidutinių įmonių srityje ir taip pat e, bendradarbiavime su Europos taryba ir UNESCO, Europos paveldo propagavimo srityje. Mes taip pat e, svarstome kokią kokį prekinį Europos ženklą galėtume pasiūlyti, atsižvelgdami jau į esamus UNESCO ženklus ir etiketės. Uh, Mes svarstome, kokia galėtų būti to Europos kokybės ženklo pridėtinė vertė ir kaip e, šis Europos kokybės ženklas galėtų papildyti esamus nacionalinius ženklus. Ir čia Briuselėje mes intensyviai dirbame šio klausimu ir ponas Vidansa tai žino. Mes e, bendradarbiaujame su Europos turizmo komitetu ir su nacionalinėmis už turizmą atsakingomis institucijomis. Taip pat e, tvarkome ir atnaujame Visit Europe interneto svetainę. Ir taip pat galvojame apie tokią Europinę hartiją dėl atsakingos turizmo pramonės ir atsakingo turizmo, kas patenka į mūsų kompetencijų sritį. Tai e, taip pat stengiamės įgyvendinti ir darbo atvarkę, kurią patvirtino Europos komisiją dėl tvaraus turizmo. Taigi norėjau tik tai pažymėti, kad mes atnaujiname tą įgyvendinimo planą, kurį aptarėme pernai metų lapkritį Maltoje. Ir šį darbą dirba ir šalis narės, ir su tuo susijusios įvairios institucijos ir organizacijos. Ir mes glaudžiai bendradarbiavame su nacionalinė administracija, su regionų valdžia, ypač su tais regionais, kurie skatina konkurencingą turizmą, pažangų turizmą ir žinoma su įvairiais suinteresuotais turizmo sektoriaus veikėjais, su įvairiomis įmonėmis, su asociacijomis e, ir stengiamės skatinti konkurencingą turizmą, atsižvelgdami į ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį aspektus, bei stengdamėsi pagal savo turimus šaltinius pasiekti kiek įmanoma geresnį e, rezultatą. Ir aš tikiuosi ir beveik esu visiškai įsitikinęs tiek Iš šių diskusijų sus, susidarė toks įspūdis, kad parlamentas mūsų parems. Ačiū komisijos atstovui. Gal Karlo pranešėjas norėtų papildyti? Taip, ačiū. Trumpai aš noriu padėkoti kolegoms už išreikštą paramą ir įdomias mintis. Kai kurios punktus vėl paminėsiu. Pirma, tai, ką minėjo kai kurie kolegos dėl galimo pažeidimo subsidiarumo principo. Gal čia įsivėlė nesusipratimas arba vertimo raštų klaida. Ne viename iš mano parengtų straipsnių nėra jokios nuorodos, kurią galima būtų interpretuoti kaip pažeidžiančią subsidiarumo principą. Aš rengiau šitą tekstą taip, kad neperžengčiau nustatytų kompetencijos ribų. Aš subsidiarumo principui visiškai pritariu ir norėjau jį išsaugoti. Buvo taip pat minima įvairios direktyvos, reglamentai, bet tekste aš to neminiu. Nežinau, kokių direktyvų ir reglamentų jūs pageidavote. Tekste paminėtos tik tos direktyvos ir reglamentai, kurie šiuo metu arba svarstomi Europos institucijose, arba kurios jau yra priimtos ir turi būti atnaujintos. Kelionių paketų direktyva daug kartų diskusijose minėta, jau sutarta, kad tą direktyvą reikia atnaujinti ir apskritai tobulinti. Bet tai nereiškia, kad ją reikia pakeisti naują direktyvą. Dar vienas klausimas - tai apmokestinimas. Turbūt puikiai žinote, kad šiuo metu svarstama PVM direktyva institucijos labai daug diskutuoja, kaip išspręsti tuos klausimus bet e, ir nežinojame, ar tai paminėti, tačiau tą tabų jau peržengėme. Kalbame apie mokesčių politiką, valstybės narys apie tai kalba. Toliau, kokybės ir saugumo klausimai. Viena vertus yra vartotojų reikalai, kita vertus teigiame, kad mums reikia Europos mastu taikomos direktyvos, kuri reglamentuotų saugumo klausimus, tokius kaip prieš gaisrinę saugą. Galbūt tai turėtų būti savanoriškas sprendimas, kurio pagrindu būtų sukurti teisės aktai, kriterijai, tačiau mes tikrai nesiūlome naujos direktyvos reglamento, kuris kuri, kuri primestų taisyklės visoms valstybės narėms. Tokio naujo reglamento mes nesiūlome, aš norėjau tai patikslinti, paaiškinti, kad paaiškėtų jums, jog mes nesibrauname į subsidiarumo sritis. Mes tik tai siūlome koordinavimo priemonės. Dar keli pastebėjimai dėl santykių su regionais ir turizmo kaip augimo faktoriaus regionuose. Kai kurie kolegos tai minėjo ir aš jiems visiškai pritariu. Jeigu bus parengta kolegų keli konkretus pasiūlymai, aš juos atsižvelgsiu. Taip pat Buvo paminėta, kad reiktų prioritetų, konkrečių datų, pagal kurias mes paragintume komisiją, paprašytume komisijos parengti tam tikrų priemonių. Aš nejau tuo keliu, nes žinau, kad komisijos ištekliai yra riboti. mums tenka kompetencija turizmo klausimais, tačiau trūksta darbuotojų, trūksta žmogiškų išteklių. Ir nereikėtų nustatyti konkrečių terminų - trijų mėnesių, pusmečio ar metų, nes Komisija ir taip skiria darbuotojų šiems tikslams įgyveninti. Kolega iš Graikijos paminėjo tam tikro reglamento galimybę, aš nusiteikęs tai svarstyti. Mes diskutavome apie direktyvą dėl turistų teisių netgi bandėme pasiūlyti toms frakcijoms vieno bendro teksto idėją. Na, nieko konkretaus dabar dėl atskirų turistų kategorijų, tarkime, vyresnio amžiaus žmonių negalime pasakyti, tačiau galime tai svarstyti. Iš tiesų verta apsvarstyti vyres, vyresnio amžiaus žmonių, turistų klausimą. Toliau tiekimo grandinė. Tai jau paminėta e, mažų įmonių dokumente, paminėti tokie sektoriai kaip tekstilė, transport, transporto paslaugos, automobilių pramonė. Galbūt tą programą galima būtų išplėsti ir pritaikyti ir turizmo sektoriui. Ir paskutinis klausimas. Subsidiarumas transporto srityje. Tai neišspręstas klausimas. Iš tiesų galėtume labiau išryškinti ryšį tarp turizmo ir transporto sektorių susėdami turizmą ir transportą, mes galime išplėsti diskusijas, pavyzdžiui, svarstyti, kokiu priemonių reikia imtis tolimuose, nutolusiuose regionuose. Ačiū. Kovo 8 yra terminas, į kada galima pateikti pakeitimus. Pakeitimai bus svarstomi balandžio mėnesį transporto komitete bus balsuojama gegužės mėnesį, o plenarinis balsavimas bus birželio arba liepos mėnesį. Taigi, pakeitimų pateikimo data kovo 8. Ačiū. Dar ponė Brimbalus prašo žodžio. Taip, ačiū. Dėl datų noriu paklausti. Kovo 8 tai turbūt Strasbūro sesijos pirma diena. O jūs sakote, kad tai paskutinė diena pateikti pakeitimus. Aš dirbu ir užsienio reikalų komitete ir šią savaitę Romoje vyko labai svarbus susitikimas su Viduržėme jūros delegacija. arba ko gero tą savaitę. Mes ten susitikome. Žodžiu, labai užimta darbo tvarkė prieš tą savaitę. Galbūt leistumėt pateikti pakeitimus iki kovo 14. Na, jeigu pritarė kolegos, sako pirmininkas, galiu pratesti iki kovo 10 dienos, ketvirtadienio Strasbūro sesijos pabaigos. Problema bus vertimai raštu, kaip visada. Ar pranešėjai tinka kovo 10 dienos terminas? Gerai, nustatome kovo 10 dienos terminą tuo metu. Kovo 10 diena terminas pakeitimams. Kitas pranešimas, mano pranešimas, Europos turizmo statistika. Aš noriu komitetui pranešti apie dėrybas su taryba dėl šios direktyvos. Tikslas yra pagerinti teisinį pagrindą statistikos rinkimui turizmo srityje. Vyko daug neformalių kontaktų su pirmininkaučia Belgija praeitais metais. Sausio 12 dieną vyko trialogas, siekiant sustarti pirmo svarstymo metu. Aš noriu ypač padėkoti kolegoms Duran, Užijas ir Firenze už tai, kad dalyvavo trialoge. Manau, kad diskusijų rezultatas labai teigiamas. 23 iš 28 mūsų pakeitimų visi arba dalimi įtraukti į tekstą. Ten kalbama ir apie komisijos įgaliojimus pagal teisėjų kūros procedūrą daryti teisės akto pakeitimus. Įtrauktas priedas su įvairiais pakeitimais, be kita ko ir dėl vienadienių vizitų. Taip pat numatyta, kad valstybės narės rinks statistiką apie turizmą ir jo poveikį darbo vietų kūrimui. Taip pat e, bus renkami duomenys apie turizmo poveikį aplinkosaugai. Taip pat numatyta reglamento priedo pakeitimų numatytas toks faktorius kaip išlaidos restoranuose. Taip pat susitarta dėl naujos konstatuojamosios dalies, kur kalbama apie socialinį turizmą. Tarybos darbo grupė patvirtino vasario 3 dieną darybų rezultatus ir savo dokumentų rinkinyje galite rasti teksto projektą. Liko vienas neišspręstas klausimas. Tai yra statistinių duomenų dėl apsigyvenimo paslaugų prieinamumo neįgaliesiems įtraukimas į tekstą. Darbo grupėje nepavyko sustarti dėl formuluotės. Kiek aš žinau, vyksta diskusijos su taryba dėl to ir vasario 25 dieną tarybos komitete pasiekta tam tikros pažangos to klausimu. Oficialiai mums taryba dar nieko nepranešė, tačiau tikimės, kad taryba sutiks įtraukti informaciją į pirmą priedą apie apgyvenimo paslaugas ir jų prieinamumą neįgaliesiems. Aš dar laukiu oficialios informacijos iš tarybos apie tai. Jeigu taip atsitiks, tai tuomet manyčiau, kad susitarimas parlamentui bus sėkmingas. Kai gausime tarybos patvirtinimą, aš rekomenduosiu patvirtinti tekstą su tuo pakeitimu skirtų neįgaliesiems ir kitais pakeitimais. Aš Tikiuosi, kad darbas tęsis kovo pradžioje ir bus dokumentas patvirtintas kovo plenarinės sesijos metu. Aš noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už jų darbą, ypač už dalyvavimą ir darbą trialogo diskusijose su taryba ir pirmininkančia valstybė. Tai štai tokia situacija dėl šio pranešimo. Man tik tai reikia jūsų patvirtimo, kad jūs pritarėte tokiai darbo eigai. Ponas Fidanza. Pirmininkė, mažai ką galiu papildyti. Jūs viską paminėjote. Iš tiesų, dėrybų su taryba prioritetus mes kartu apibrėžėme. Ir susitarėme dėl deleguotųjų aktų, dėl prioritetų. Ir dėl strategijos bus apsispręsta įprastinė tvarka, pavyzdžiui, dėl bandomųjų projektų, dėl savokos vienadienis, vienadienė kelionė apibrėžimo ta savoka yra patikslinta. Vienas neišspręstas klausimas liko, tai apgyvendinimo paslaugos neįgaliesiems. Tikiuosi, kad taryba patvirtins darbo grupėje, jog pasiekta pažanga tuo klausimu ir pateiks mums galtinį tekstą. Mes pritarėme jūsų pozicijai pirmininkę ir tikimės, kad taip ir bus, ponas Taylor. Pirmininkė, nenoriu praleisti progos. Noriu pasidžiaugti, kad iš tiesų susirūpinta neįgaliaisiais ir jų prieiga Mes e, manome, kad tai labai svarbus klausimas, labai malonu, kad jis įtrauktas. Pirmininkas iš tiesų už tai teko pakovoti. Komisijos vardu ponas Demunta. Ačiū pranešėjau. Aš visiškai pritariu Jums, kad trialogas buvo labai sėkmingas ir tenkino ir tarybą bei komisiją. Teisingai pastebėjote, kad vienas klausimas neišspręstas, tai yra ne, neįgaliųjų klausimas. Pirmininkaujančios valstybės atstovai, manau, suprato, kad parlamentas nenusiteikęs nusileisti tuo klausimu. Aš tik noriu pataisyti jūs, kad vasario 25 ne posėdis vyko taryboje, taryboje o pirmininkantį valstybė paprašė pateikti valstybių nuomonės iki vasario 25 dienos. Tai yra pasiūlymai dėl prieigos viešbučiuose į tam tikras patalpas neįgaliesiems. Ir mes laukiame, kuo baigsis tas apsikeitimas nuomonėmis. Dar vienas dalykas, kurio paprašė teisės tarnyba. Tai yra dokumento įsigaliojimas pagal naują komitologijos tvarką bet e, mes jūs apie tai informavome raštu. Ačiū. Pirmininkas. Na, palaukime tarybos nuomonės, o po to imsimės gyvenimo aktų klausimo. Gerai, tuomet kitas darbo tvarkės klausimas. Pono Koks pranešimas dėl Europos kelių saugumo. Suteikiu žodį Diteriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos. Kągi mes darytume, jeigu negalėtume judėti, apskritai nebūtų tuomet turizmo pramonės. Ir negali būti jokio judėjimo be, be saugumo. Taigi Visi klausimai, apie kuriuos šiandien kalbame, yra glaudžiai susiję. Mes norime taikyti įvairias kelių saugumo iniciatyvas ir nuo 2011 iki 2020 metų yra numatyta konkreti programa. Taip pat turės nacionaliniai vietos ir regionų lygmenis siūlyti savo veiksmų programas. Pagrindinis visų šių programų tikslas yra užtikrinti didesnį kelių eismo saugumą. Ar kalbame apie pešiuosius, ar apie neįgaliuosius, ar keliaujančius dviračiais, ar kitomis transporto priemonėmis, automobiliais ar sunkiausiamis transporto priemonėmis. Taigi Trečioji kelių eismo saugos veiksmų programa buvo svarstoma praėjusioje kadencijoje, buvo renktas konkretus pranešimas, tačiau apie ją mes pamiršome, nebekalbame apie tą pranešimą tuo tarpu, kai kelių eismo sauga kelia svarbių ir didelių problemų. ES turi dalinę kompetenciją šioje srityje be nacionalinių ir regionų bei vietos institucijų. Taip pat savo vaidmenį turi atlikti ir suinteresuotieji asmenys. Asmenys vairuojantis transporto priemonės turėtų tą daryti saugiai, turėtų žinoti taisyklės, bet reikia kalbėti ir apie asmeninę atsakomybę kai vairuoju automobilį, esi atsakingas už savo automobilį ir už keliamą riziką. Dažnai žmonės e, pamiršta apie tą asmeninę atsakomybę. Negalima pamiršti, kad daug kas buvo pasiekta per pastaruosius metus. Praėjusiu penktadienį per Vokietijos televizijos kanalą buvo kalbama apie žūtis keliuose. Ir buvo pasakyta, kad nuo duomenų rinkimo pradžios praėjusiais metais žučių skaičius buvo mažiausias, tačiau net ir viena žutis keliuose jau yra per daug. Yra pasiūlyta labai daug gairių, rekomendacijų, teisės aktų, tūkstančiai dokumentų, kaip didinti kelių eismo saugą, tačiau ne visi žino tuos dokumentus ir ne visi laikosi tų dokumentų, ne visi juos taiko. Jeigu žmonės suvoktų, kokią riziką kelia jų dalyvavimas keliuose, tai galbūt situacija pasikeistų, nes ne visi suvokia, kokią riziką jie gali kelti. Todėl mūsų reikalavimai turi būti realūs, įgyvendinami. Žinoma, mes galime kalbėti apie tai, kad mūsų tikslas turi būti ne vieno nelaimingo atsitikimo kelyje, ne vienos žūties kelyje. Tačiau turime pagalvoti apie pažangiausias sistemas, apie stebėjimą, apie sankcijas, nuobaudas. Bet turime galvoti, kiek visus, visas tas priemonės galime ir norime įgyvendinti. Žinoma, negalime pamiršti ir finansinių resursų kurių pritrūktų, jeigu mes reikalautume visų priemonių įgyvendinimo ir tokiu būdu sumažėtų lėšos skiriamos aplinkosauginiams projektams, kuriems taip pat reikia didelio finansavimo. Taigi mes, arba tiksliau tariant, aš norėčiau, kad būtų laikomasi tokio metodo, laipsniško metodo siekiant didinti kelių eismų saugą. Svarbiausias dalykas turi būti atsakomybė. Norėčiau padėkoti kolegoms, ypatingai šešėliniam pranešėjui, su kuriuo buvau sustikęs ne vieną kartą. Ir aš tikiuosi, kad šios idėjos na, bus svarbios kad jas bus atsižvelgta. Aš norėčiau padėkoti poniai Groj, kuri pasiūlė kalbėti apie sistematizavimą. Etinis klausimas yra labai svarbus teisinė sistema, taip pat nacionaliniai veiksmų planai ir Aš dėmesį skiriau šešiems pagrindiniams veiksmams. Savo pranešimu aš raginu komisiją toliau plėtoti mano pranešimą, kad galiausiai būtų parengtas visapusiškas kelių eismo saugos planas. Ir aš norėčiau, kad toks planas atsirastų iki šių metų pabaigos. Pagrindinė mūsų teisė yra saugus ir tvarus judėjimas. Visi komisijos direktoratai dirbantis šioje srityje neturėtų to pamiršti ir turėtų laikytis savo pareigų. Reikia pritaikyti daugybę pačių įvairiausių priemonių. Europos komisija, parlamentas, valstybės narės, įmonės ir asmenys turi koordinuoti priemonių įgyvendinimą. Aš manau, kad galbūt reikėtų įsteigti Europos koordinatoriaus pareigybę, kad situacija taptų lengvesnė. Taip pat turime suteikti dėmesį konkretiems skaičiams, kaip sumažinti žučių skaičių sužeistųjų skaičių, mums reikia laikytis integruoto požiūrio, mums reikia vienodų apibrėžčių, mums reikia naudotis palyginamais, patikimais duomenimis ir be jokios abejonės reikia laikytis duomenų apsaugos taisyklių. Kita vertus, turime suteikti galimybę pasinaudoti duomenimis, kuomet tai yra būtina. Turime galvoti ir apie laikotarpį po 2020 metų. Mūsų vizija ne vienos žuties kelyje turbūt nebus pasiekta iki 2020 metų, tačiau nepaisant to mes neturime pamiršti tos svarbiausios užduoties. Taigi turime šviesti žmonės apie riziką, turime raginti žmonės nepervertinti savo gebėjimų važiuojant keliais. Informavimo kampanijos, švietimo kampanijos turėtų būti dėgiamos. Mums reikia suvienodinti kelio eismo, kelių eismo taisyklės. Mums reikėtų pagalvoti apie vidaus rinką šioje srityje, nes tai liečia visą Europą. Turime užtikrinti saugę kelių infrastruktūrą. kuri atitiktų teisinį pagrindą ir sudarytų galimybės taikyti standartus ir taisyklės. Aš kalbu ne tik apie eismą ar saugias transporto priemonės, bet ir apie tai, kaip išlaikyti transporto priemonės saugumą jos gyven, gyven, gyvavimo laikotarpiu. Galime mąstyti ir apie elektrinius automobilius, apie įvairias atsarginės dalis ir priedus, kurie turėtų būti saugus. Mums reikalingos ir šio laikiškos technologijos, pažangi infrastruktūra ir kalbant apie gelbėjimo tarnybų darbą, kuomet įvyksta nelaimingas atsitikimas kelyje. Kiekvienas vairuotojas yra linkęs manyti, kad jis vairuoja saugiai ir protingai. Ir tokiems vairuotojams reikia paramos. Reikia pagalbos pačiame automobilyje, kad vairuodami jie gautų informaciją apie kylančią grėsmę. Tai yra susijęs su techniniais dalykais. Kitas dalykas, turime siekti apsaugoti pažeidžiamas asmenų grupės, tai yra pėšiuosius, neįgalius asmenis. Aš turėjau sutrumpinti savo pranešimo projektą, todėl į jį negalėjau įtraukti visų siūlomų priemonių. Dėl to man labai gaila. Todėl Aš turiu parengęs ir darbinį dokumentą šiam oficialiam pranešimo projektui, nes iš tiesų turiu labai daug pačių įvairiausių idėjų. Bendravau su šešėliniais pranešėjais ir mes ketiname bendradarbiauti rengdami šį dokumentą ir toliau. Šiuo metu nėra pateikta pasiūlymų dėl e, padangų, taip pat dėl elektrinių dvir, dviejų ratų transporto priemonių, bandomųjų projektų ir regionų. Taigi dėkoju Jums visiems. Man bus labai įdomu išklausyti Jūsų pasiūlymą. Pirmininkas, dėkoju, ponia Koch. Aš suprantu, kad pranešimų ilgis yra ribotas ir man labai gaila, kad jūs turėjote jį sutrumpinti. Na, tokios jau yra parlamento procedūros ir tvarka. Tikrai jūs suprantu. Šešėliniai pranešėjai, pirmiausia, ponas Alkadravi. Prašom. Trys arba keturios minutės e, daugiausiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu kolegos vardu, kuris negali dalyvauti posėdėje ir pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui, kad pasirinko būtent tokį požiūrį, tokį prieimą prie šio klausimo, nes tai yra klausimas, kuris daro įtaką visiems. Gera politika gali užkirsti kelią žūtims keliuose. Todėl šis klausimas visos Europos lygių yra labai svarbus. Dabar puikiai galimybė pagalvoti, ką reikėtų spręsti Europos lygiu ir ko nederėtų daryti Europos lygiu, kai kas kalbėjo apie padangas, žieminės padangas ir kitus dalykus. Pavyzdžiui, Maltoje ir Vokietijoje situacija yra labai skirtinga. Kitas dalykas yra greičio ribojimai kai kuriuose regionuose ir Kai kurie regionai yra tankiai apgyvendinti, kiti retai apgyvendinti, turbūt vienodo vieno problemos sprendimo būdo pritaikyti neįmanoma. Todėl reikia pagalvoti, kuriuose srityse taikyti Europos um, reikalavimus. Tai galėtų būti Europos um, profesionalus um, vairuotojai. Kitas dalykas yra blokavimo sistemos, apie kurias čia yra užsiminta. Greičio ribojimo nustatymai e, sunkvežimiams, pavyzdžiui, jau seniai egzistuoja, tačiau mes manome, kad ir furgonams turėtų būti taikomi tokie standartai. CO2 emisijos. Mūsų nuomonė yra gera mintis, dėja plenarnėje posėdėje tam nebuvo pritarta. Galbūt į šį dokumentą būtų galima įtraukti šį klausimą. Taigi mes turėtume žiūrėti į praktinius klausimus, juk praktikoje kyla labai daug sunkumų. Turime nustatyti bendrijos tikslus, stebėsenos rytise, nes tai gali turėti labai platų poveikį. Ir mums reikia bendrų apibrėžčių. Harmonizavimas taip pat yra gera mintis. Europos koordinatorius iš esmės yra geras pasiūlymas, tačiau turime išsamiau jį pasvarstyti, ar tai būtų Europos komisijoje dirbantis e, koordinatorius ar tai būtų vienas asmuo dirbantis konkrečiame generalinėme direktorate, ar tai būtų žmogus dirbantis vienoje iš valstybių narių. Iš esmės tai yra gera mintis įsteigti Europos kelių eismo saugos koordinatorių. Toliau mokymas. Čia turbūt dėrėtų parengti direktyvas kelių vartotojai, vaikai, vairuotojai, dviratininkai, pavyzdžiui, vaikai. Čia yra kalbama apie vaikus iki 14 metų. Ar nereikėtų minėti visų vaikų, ne tik vaikų iki 14 metų? Kalbant apie transporto priemonės, žinoma, negalima pamiršti inovacijų, paminėjote elektrinės transporto priemonės. Mums turėtų būti svarbus, svarbios tos pažangios transporto priemonės ir inovacijos. Dėkuoju, ponė Grisbek, Alde frakcijos vardu. Euh, à mon tour de remercier avant toute chose notre collègue. Dėkui, pirmininkė. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti kolegai ponui Kok už pranešimą ir už tai, kad jis su mumis taip glaudžiai bendradarbiavo ir taip gerai įsiklausė į mūsų nuomonę. Aš galiu pasakyti, kad Taip pat sutinku su panu Koch, iš tikrųjų negalėjome įtraukti visiem, visų mums rūpinčių klausimų į šį dokumentą, tačiau šios rūpinimų noriu pasidalinti ir su jumis ir išsakyti mums labiausiai rūpinčius aspektus. Žinoma, būtų gerai pasiekti tą tikslą, kad keliuose nežūtų nei vienas žmogus ir taip pat sumažinti sužalotų keliuose žmonių skaičių. Tačiau turiu paminėti, kad e, žuvusių ir sužalotų keliuose žmonių skaičius skiriasi skirtingose valstybėse narise. Pritariu ir mokymų svarbai, ir taip pat mokymosi visą gyvenimą svarbai senstančioje Europoje. Tačiau reikia svarstyti ir apie jaunų žmonių mokymus, paauglių mokymus, kad 14-mečiai ir 15-mečiai geriau suvoktų, koks yra svarbus saugumas kelyje. Čia taip pat reikėtų giliau pažiūrėti ir pažiūrėti, kaip būtų galima pagerinti kelių infrastruktūrą ir ją patobulinti. Neturiu laiko išsamesniems pasvarstymams, tačiau keletą aspektų būtų galima plėtoti labiau. Pavyzdžiui, suvienodinti nuobautų dydį skirtingose šalise. Jeigu prašoma suvienodinti kelių ženklinimą, tai kol kas čia šitame pranešime nebuvo minėjim, minima nuobaudus suvienodinimas už pažeidimus keliuose. Manau, kad tai padėtų pagerinti kelių saugą, nes labai dažnai kitoje šalyje eisme dalyvaujantis eismo dalyvis yra nenubaudžiamas arba jie galvoja, kad yra nebaudžiami. Taigi harmonizavimas būtų svarbus principas, harmonizavimas ES lygių ir taip pat reikėtų pasistengti suvienodinti leistiną alkoholio ribą leistiną alkoholio kiekio ribą, nes dabar parametrai skirtingose šalise skiriasi dėl leistino procento kraujyje skirtingose šalise, tačiau alkoholis yra daugelio nelaimingo atsitikimų kelyje priežastis, todėl reikėtų griežčiau pažvelgti į leistiną ribą, ypač jauniems vairuotojams arba besimokantiems vairuotojams. Dėl technologijų ir technologijų pagalba padidėjusio kelių saugumo puikiai mintis Galėtume panaudoti Galilėjo programą statistikai rinkti ir taip pat tą informaciją perduoti realių laikų į automobiliuose įrengtas informacinės sistemas. Aš nežinau kaip dėl greičio matavimo sistemų ar jų sauga būtų tokia šimtaprocentinė nuolatinį, ar įmanoma būtų sukontroliuoti greitį. Tačiau galbūt būtų įmanoma įrengti ženklus ar kažkokias informacinės lentas rodančias, kokiu greičiu vairuotojas važiuoja tam tikrų momentų. Taigi tiek. Ponas Taylor, Žaliųjų frakcija. Ačiū pirmininkė, mes teiksime pakeitimus, pavyzdžiui, dėl e, mirties ar sužalojimo kaštų, taip sakant, kiek tai kainuoja. Ir taip pat reikėtų šiek tiek galbūt pakeisti požiūrį. Yra keletas aspektų, kuriuos mes aptarėme su pranešėju susitikdami. Bet man atrodo, kad mes žvelgiame ne iš to požiūrio taško. Mes netaip viską suprantam. Mes turime kalbėti apie kelių saugą. Kelių sauga yra pirmiausia, kad kiekvienas jaustųsi saugus kelise, keliuose. Sakykime, tai nėra pranešimas apie žuvusių skaičių ar 18,5 tūkstančio žuvusiųjų visoje Europoje mums yra priimtina. Ne, manau, kad mums reikia stipresnės politinės valios pasiryžimo, kad tai taptų nepriimtina. Tai žinoma, turi įvairiopą poveikį ir ekonominį poveikį kiekvienai šaliai ir todėl reikėtų griežčiau į tai atsižvelgti ir kviečiu visus rimtai apsvarstyti tai, ką aš sakau. Ar iš tikrųjų norite, kad 18,5 tūkstančio žmonių žūtų laikotarpio pabaigoje? Manau, kad nei vienas to nenorime. Dėkui, ponas Bekbor. Keturias minutės. Aš iš dalies pritariu pono Kok pastangoms ir požiūriui, tačiau man atrodo, kad pranešimą reiktų gerinti. Mes norime pagerinti kelių saugą, tačiau reikia pagalvoti, kokiu būdu tai padaryti. Ar įmanoma europinių lygių taikyti kokias nors priemonės? daugelis kolegų jau yra pasisakę šio klausimu. Man atrodo, kad tai pirmiausia yra klausimas spręstinas vietos valdžios lygių, regionų valdžios lygių, o ne ES lygių. Čia keltas pastabų dėl aspektų, kurios išskyrė ponas Koch savo pranešime. Jis kalba apie mokymas visą gyvenimą. Aš jau daugiau kaip 40 metų vairuoju automobilį ir kiekvieną dieną, kiekvieną kartą įsėsdamas į automobilį aš mokausi. E, man nereikia, kad kažkas man pasakytų, kad reikia man vėl ir vėl laikyti vairavimo egzaminą. Vien dėl to, kad Tai numatoma šiame pranešime. Kiekvienas vairuotojas žino, kad e, laikui bėgant keičiasi ir vairavimo sąlygos, ir kelių infrastruktūra. Ir mes natūraliai prie to prisitaikome. Mums nereikia reglamento nurodačio, kaip mes turime tai daryti. Taip pat alkoholin, matuojančios sistemos įdėgymas automobiliuose. Sakykime, labai yra geras būdas, yra automobilio draudimas. Junktinėje karalystėje, jeigu, sakykime, esate vairavę išgėręs, paskui jums bus beveik neįmanoma apsidrausti automobilį arba tiesiog jūs apdraus labai brangiai. Ir tai yra patikima sistema, kuris, kuri veikia. Uh, dėl harmonizuotų sistemų, sakykime, Junktinėje karalystėje, man atrodo, kad neįmanoma mm, tiesiog pakeisti mylių ženklinimo sistemą į kilometrus. Aš kalbėjau su vietos valdžia savo rinkimo apygardoje ir atrodo, kad turime tiek daug kelių ženklų, kad jie užuot kažką išaiškinę, tik tai įneša daugiau sumaš, sumaišties. Nežinau, ar mums reikia daugiau biurokratijos, kam mums reikalingas, sakykime, statistikos rinkimas. Tai tik tai sukels daugiau nesusipratimų, bus daugiau biurokratijos, uh, E, daugiau išlaidų kaip tik tuo metu, kai bandoma tas išlaidas sumažinti. O mes čia sakome, kad reikia padidinti išlaidas Europos lygių. Dėl greičio matavimo sistemų, kam jos reikalingos? Ar tai būtų kažkokį greitį ribojantį sistemą automobilyje, nes aš nenorėčiau, kad tiesiog privačiame automobilyje būtų įrengiamos kažkokios greičio ribojimo sistemos, tai jau turi nuspręsti kiekviena valstybė narys. E, Buvo kalbama apie stebėjimą ir galilėjo, čia jau primena didįjį brolį ir aš tikrai nenorėčiau su tuo sutikti. Pone pirmininkė, jau baigiu. Po, pone Grisberg, manau, labai teisingai pasakė, kad mums reikia kalbėti apie taisyklių gyvendinimą ir nuobodų suvienodinimą skirtingose šalyse. Aš sutikčiau su šiuo principu, jeigu būtų kalbama apie rimtus nusižengimus. Apie tokius nusižengimus, um, su kuriais dabar yra tarptautiniu mastu labai sunku kovoti ir tos nuobodos nėra mokamos. Taigi, man atrodo, kad reiktų uh, stengtis keistis geresnė, geriausiamis praktikomis, o ne reglamentuoti. Ir aš norėčiau taip pat, kad e, ponas Koch sumažintų savo pranešimo apimti ir išbrauktų kai kurias pastraipas. Ačiū, ponė Bradborn. <laughs> ir tai man iš tikrųjų buvo šokiruojanti nuomonė. Danke, Herr Vorsitzender, ganz kurz, Herr Kollege Koch. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu trumpai kalbėti. Padėkosiu ponui Kokui už tą pranešimą. Manau, jisai atsirinko, kurie dalykai yra svarbiausi ir turbūt buvo sunku apsispręsti, ko nepaminėti pranešime. Aš pritarsiu anksčiau kalbėjusiam kolegui, ką veiktų eismo saugumo koordinatorius kokias funkcijas apimtų jo darbas, ar tikrai jis būtų veiksmingas. Sau, e, kelių saugos strategijos mums reikia visos Europos lygmenių. Tokie dalykai kaip e, kelio ženklai, kelio žymėjimas, e, autostrados pradžia, kitokio kelio pradžia. Dabar tie ženklai skiriasi ir jeigu įvestume naujų ženklų, tai tikrai geriau nebūtų. Svarbiausia, kad ženklai būtų aiškus, kokybiškai parengti. Akivaizdu, kad daugelie sričių taisyklės Europoje nėra harmonizuotos. Čia galima paminėti saugumo dalykus kelyje, pavyzdžiui, šalikelės, kaip jos žymimos, kaip jos įrengiamos. Šitos dalykus reikia tobulinti, kad būtų padidintas saugumas kelyje. Dažniausiai žmonės prieštarauja kažkokiems siūlomiems pakeitimams dėl biudžeto, dėl finansinių priežasčių. Deja, tokia yra realybė. Ponas Bach. Ačiū pirminkė, aš taip pat noriu padėkoti kolegai Kohui už pranešimą. Man patinka to pranešimo išsamumas. Mums reikia rasti pusiausvyrą, suderinti valstybių narių skirtumus. Valstybių narių teisinės sistemos skiriasi. Aš kilęs iš nedidelės valstybės. Man dažnai keliaujant tenka kirsti įvairių valstybių sienas ir iš karto pastebiu, kaip skiriasi ženklai. Kelio ženklai, kelio darbų ženklai. Ir tikrai nebus lengva harmonizuoti tuos dalykus. Galima į tai pažiūrėti iš įvairių požiūrio taškų. Galima priimti tam tikrus teisės aktus, reglamentus, tačiau palikti ir laisvės. Reikia rasti pusiausvyrą. Ne viską mes išspręsime tik griežtai reglamentuodami. Dažnai mes pritarėme pakeitimams su sąlyga, kad jie mums neturės įtakos ir neribos mūsų judėjimo laisvės. Daugeliui pranešimo dalykų aš pritariu, tačiau dėl kitų abejoju. Pavyzdžiui, jaunimas, vaikai, kalbate čia apie sumažinimą 60 procentų, 40 procentų. Nemanau, kad čia galima apibriežti kažką tai procentais. Apskritai tikslas turėtų būti nulis. Ko gero, žučių. Toliau. Mokymasis visą gyvenimą. Galbūt mums nemalonu, kai mums sako, kad turėtume iš naujo tobulinti savo vairavimo įgūdžius. Tačiau tokia yra realybė, tai tiesa. Tai, manau, pagerintų saugumą keliuose. Tokį pasiūlymą ir ponas Kochas teikia. Taip pat jisai siūlo Europos kelių saugos koordinatorių, taip pat tam tikrą stebėsinos organizaciją. Ir manau, anksčiau ar vėliau teks mums įkurti tokią instituciją. Pavyzdžiui, Europos kelių saugumo agentūrą. Žinau, kad bus kolegų, kurie radikaliai tam prieštaraus, bet tokia yra mano nuomonė. Ponas Droš. Ačiū, aš taip padėkoju kolegai Kokui ir kalbėsiu trumpai. Jau yra įvairių taisyklių, reglamentų, juos galime taikyti, pagerinti kelių saugumą, tai dokumentai susijęs su vairavimo laiku, vairuotojo teisėmis ir taip toliau. Tai mes jau reglamentuojame Europos lygmenių. Reikia nagrinėti, kaip visą tai gyvenimą praktikoje. Reikia užtikrinti stebėseną. Tačiau Jokios stebėsinos neužteks, nepakaks, jeigu mes prikursime, pristatysime tūkstančius skirtingų ženklų. norint, kad stebėsena būtų veiksminga, reikia sutankinti stebėjimų atvejų skaičių ir taip pat su, a, su, suharmonizuoti sankcijas. tikslai yra kitas klausimas. Negalima išreikšti to skaičiais. Negalima teikti, kad 18 tūkstančių mirčių žučių keliuose jau mus patenkins toks rezultatas. Bet kuri mirtis yra beprasmiška tuo požiūriu. Veiksmingumo tokiais skaičiais mes nepamatuosime reikia apjungti mūsų išteklius. Pritariu ponui e, Bradburn, kad e, turėtų tekti atsakomybė ir kiekvienam individui. Jis paminėjo draudimo poliso klausimą. Mm, taip pat galime paminėti e, avarijų, žučių pagrindinės trys priemonės. Tai yra infrastruktūra, alkoholio vartojimas ir greičio limito viršymas. Jeigu ES tenksis visą tai reglamentuoti, kokią prasme, kokį rezultatą tai duos? Kiekvienas individas turi būti už tai atsakingas. Mes kiekvieno asmens neprižiūrėsime. Asmo turi save prižiūrėti ir niekas negali nusimesti tos atsakomybės. Kiekvienas turėtų būti atsakingas už savo veiksmus. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pagirti poną Koch už puikų pranešimą. Noriu komentuoti 20 paragrafą dėl žučių kelyje. Man atrodo, mes turėtume patobulinti technologiją. Aš turiu omeny saugos diržus. Reikėtų gerinti technologiją toje srityje. Be to, kitas dalykas, labai įprato žmonės rašyti žinutės, SMS žinutės vairuodami. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl įvyksta nelaimės. Toliau, dėl tarpvalstybinio mastų įgyvendinimų sankcijų, baudų. Kolega minėjo, kad šiuo metu harmonizuota tai yra tik tai smulkiems nusižengimams. Aš galiu kalbėti apie Airijos situaciją vairuotojai iš Šiaurės Airijos atvyksta į Airijos Respubliką ir daro nusižengimus ir atvirkščiai, bet ir ten nėra bendarbiavimo juos nubaudžiant. Taip pat noriu paminėti Suomiją, Vokietiją ir Airiją, kurios taiko regos patikrinimą vairuotojams. Manau, kad tai turėtų būti visiems taikoma, tai yra gydytojas turėtų patikrinti vairuotojo regą. Dar vienas dalykas. Dėl keturių laisvių, kurias atnešė Maastrichto sutartis, be kita ko ir paslaugų, transporto paslaugų laisvė. Be jokios abejonės, mums čia reikia harmonizavimo, negalima 27 skirtingų standartų. Turi būti bendras pagrindas bendra nuostata, kad vienodas taisyklės galiotų vienoje ir kitoje valstybėje. Ir paskutinis dalykas, mes turėtume paspartinti darbą su Europos vairuotojo pažymėjimu, bendru pažymėjimu. Ačiū, toliau ponas Užijas. Ačiū pirmininkė. Labai trumpas pastebėjimas. Taip pat sveikinu poną Koch, parengus šį išsamų pranešimą. Tiesiog norėčiau pridurti vieną savo pastebėjimą. Mano frakcijos poziciją jau labai gerai išsakė ponė Greensberg. Tačiau aš pats asmeniškai noriu pastebėti štai ką. Yra atsižvelgta į daugelį aspektų. Į nukentėjusiosius, į eismą miestuose, tačiau trūksta vieno dalyko. Labai dažnai avarijos įvyksta savaitgaliais. Taigi reikia nepamiršti ir šių duomenų. Nacionalinėse priemonėse daug dėmesio skiriama ir jaunimui bei vaikams. Šis klausimas tuo tarpu nėra paminėtas pranešime. Ponas Bradburn pasakė tai, kas paskatino mane pagalvoti apie galimybę parengti reglamentą suvienodinsiantį vairavimą Europos Sąjungoje, kadangi kai, kurie, kai kuriuose šalise važiuojama dešinėje linija, kitose kairiaja. Pirmininkas. Aš visuomet sakiau, kad e, turime daryti tą, ką daro belgai ir vairuoti kelio viduriu. Děkuji, pane. Pane Sinelova. Ačiū. Sveikinu poną Koch parengus įdomų, visapusišką, išsamų pranešimą. Turiu tris pastebėjimus. Prieš mane kalbėjo kolegos jau minėjo 20 paragrafą, kuriame kalbama apie vairuotojų ruošimą. Buvo kalbėta apie saugos diržus ir kitus dalykus. Taigi norėčiau pasakyti, kad be šių jau paminėtų priemonių reikėtų užtikrinti platesnį mokymą, reikėtų pratesti tą mokymą, tarkime, vairavimas žiemą, kaip susidaroti su blogomis oro sąlygomis, su slidžiu keliu, su sniegu, ledu kelyje ir taip toliau. visuomenė neturėtų toleruoti rizikingos veiklos keliuose. Turėtume dirbti vietos lygių. Egzistuoja Europos saugių kelių hartija. Galbūt jai dėlėtų skirti daugiau dėmesio, ją plačiau taikyti. Ir kitas dalykas mes kalbame apie pažeidžiamas kategorijas, apie motociklų vairuotojus, vaikus. Taip pat manau, kad reikėtų čia įtraukti ir vyresnio amžiaus, senyvo amžiaus gyventojus, nes jie taip pat priklauso pažeidžiamai asmenų kategorijai. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad atvykau į posėdį pavėlavusi. Mes tiesiog biudžeto komitete svarstame biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimus. Pone Koch, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų įsipareigojimą ir pasišventimą šiam darbui. Mes visuomet stengiamės bendradarbiauti. Ir aš sutinku, kad reikia įsteigti vyresniųjų grupę Turiu menyje, kad e, pažeidžiamų grup, asmenų kategorijai priklauso ir senyvo amžiaus žmonės. Žinoma, kad Europa senėja, tai yra nuolatinis procesas, todėl negalime netkreipti pakankamo dėmesio į senyvus žmonės. Dabar dėl motociklininkų. Tai yra dar viena asmenų grupė, kuri yra itin pažeidžiama, nors um, nelaimingų atsitikimų šioje grupėje mažėja. Situacija yra prieštaringa ir turime galvoti apie daugybę aspektų susijusių su motociklininkais. motociklininkai turėtų būti pati svarbiausia pažeidžiamų asmenų grupės kategorija. Mes kalbėjome apie tam tikrus nacionalinės ribas, tokių ribų išlaikymą, apie greičio ribojimus. Galbūt reikėtų pradėti kalbėti apie Europos ribojimus. turėtume tikrinti kelių saugą, taip pat elektrinius automobilius. Ponas Koch atrodo yra pasirengęs tuos klausimus svarstyti. Dėl infrastruktūros, dėl kelių ženklų. Ženklai yra tokie sudėtingi, tokie painus, jie skiriasi valstybėse narėse ir mums reikia ekspertų kelių žymėjimo srityje. Mums taip pat reikia pažangių, interaktyvių kelių ženklų, kuriais galėtų pasinaudoti transporto priemonės keliuose. Kitu atveju susidursime su didžiuliais sunkumais. Eismo sauga miestuose yra labai svarbus klausimas, kuriam turime skirti kur kas daugiau energijos ir savo dėmesio. Pirmininkas, leiskite ir man galiausiai tarti keletą žodžių. Aš visuomet prisimenu poną Udžijas, e, poną Fidansą ir poną Kančin. Kartą stebėjau Italijos kelių policininką, kai jis tiesiog pakėlė rankas ir paliko savo darbo vietą. Kažką panašaus mačiau ir Briuselėje kartą. Kodėlgi aš tą sakau? Kągi mes čia bandome padaryti? Mes bandome reglamentuoti viską išskyrus vairavimą. Tuo tarpu, kai didžioji dalis gyventojų mano, kad jie yra tiesiog puikūs vairuotojai. Tuo tarpu, kai daugybė tūkstančių vairuotojų yra tikrai baisus vairuotojai. Tarkime, Junktinėje karalystėje 17 metų išlaikai testą, kitoje Europo, likusioje Europoje 18 metų išlaikai testą. Ar tai reiškia, kad ateinančių 60 metų tu gerai vairuosi? Ne, taip nėra. To nereiškia. Tai reiškia, kad e, vairuotojo gebėjimai jam senstant prastėja. Taigi, 17-metis, iš ką tik išlaikęs testą, važiuoja ir įvažiuoja į pensininko vairuojamą automobilį. Tokių situacijų mes galime pamatyti kiekvieną dieną savo keliuose. ir problema tapo net politinė, mes negalime nieko daryti su vairuojančiaisiais, su individualiais vairuotojais. Mes net nesvarstytume klausimo skirti 17-mečiui automato, galbūt amerikiečiai tą ir padarytų, bet leidžiame 17-mečiui išlaikyti egzaminą ir po to vairuoti ir keliuose žudyti žmonės. Kartais man sako, na baikit jūs kabinėtis prie tų vairuotojų, bet kaip dėl nukentėjusių šeimų teis teisio, tarkime, kaip dėl mamos, kuri prarado dukrą dėl išgėrusio vairuotojo, kaip dėl tų nukentėjusių šeimų, kurie prarado savo artimuosius dėl to, kad kažkas vairavo ir tuo pačiu metu kalbėjosi mobiliuoju telefonu. Džimas kalbėjo apie technologinius dalykus. Jeigu neužsisegi saugos diržo, turėtų būti taip, kad negaliu žvesti automobilio. tokie dalykai turėtų būti automatiški. Turėtume pritaikyti tokius technologinius sprendimus. Kitas dalykas - tarp valstybinės sankcijos. Jungtinė karalystė šią savaitę arba prisijungs, arba neprisijungs prie vieno dokumento, tačiau mes apie tai net neturėtume kalbėti. Galime kalbėti apie kelių dangas. Ir duobes keliuose. Kelių danga yra labai svarbi siekiant užtikrinti eismo saugumą. Ir kelių dizainas yra labai svarbus eismo saugai užtikrinti. Žinoma, kyla klausimas, kiek tai kainuos pramoniai. Man tai apskritai nerūpi, kuomet prasti vairai yra instaliuojami sunkvežimiuose, jie sukelia žūtis keliuose ir tas, tas turėtų būti sustabdyta. Taigi galima sakyti, kad aš esu prieš pramonę, prieš greitkelius, e, prieš vairuotojus ir taip toliau. Dabar suteiksiu žodį komisijai, poniai Jėglė. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau pasveikinti ir padėkoti ponui Koch už puikų pranešimą ir tai, kad pritarė Europos komisijos kelių eismo saugos politikos kryptims 11-20 metams. Yra trys pagrindiniai ramšiai - bendra atsakomybė, infrastruktūra. E, visų pirma, dėl bendros atsakomybės. Komisija džiaugiasi, kad pranešėjas ragina veikti ne tik komisiją, bet ir valstybės nares ir pramonę. Visi yra raginami imtis veiksmų. Pranešėjas taip pat primena, kad e, piliečiai yra mūsų esmė. Eismo saugos politika priklauso nuo vartotojų elgsenos. Mes sutinkame su pranešėju, kad integruota eismo sauga turėtų būti traukiama į kitas politikos kryptis. E, tarkime, klimato kaitos politika, technologinė pažanga turi būti plėtojama ir toliau, ypač kalbant apie elektroninės transporto priemonės. E, gerosios praktikos pavyzdžiai turėtų būti kaupiami ir platinami visoje Europoje. Leiskite pakomentuoti keletą pranešime paminėtų pasiūlymų. Visi mes e, bendradarbiaujame siekdami tos vizijos nulis žučių. Tačiau reikia veiksmų programos ir vidinį veiksmų plano, kad būtų gyventos jūsų pasiūlytos rekomendacijos. Kitas dalykas - dėl kelių eismo saugos koordinatoriaus. Sutinku, kad turime pagalvoti apie tokio koordinatoriaus vaidmenį ir statusą. Komisija turės išsamiau svarstyti, ponė pranešėjų, jūsų pateiktą pasiūlymą dėl konkrečių uždavinių, dėl vaikų žučių sumažinimo 60 procentų ir taip toliau. Sunku tokius konkrečius tikslus numatyti, kurie prieštarautų tai bendrai vizijai nulis žučių. Mums reikia vadovautis gerąją praktiką ir taikyti veiksmus ir kitose politikos sritise. Dėl um, eismo taisyklių suvienodinimo, kelio ženklų suvienodinimo Europos lygių, jūs žinote, kad bus sunku suvienodinti greičio ribojimų sistemas, nes sunku pasiekti konsensuso. Kelių eismo vienodinimo klausimas yra svarstamas tarptautiniu lygiu. Baigdama norėčiau pasakyti, kad komisijos tikslas iki 20 metų žučių keliuose sumažinti per pus yra plataus užmojo ir mes tikimės kad bendradarbiavimą užtikrinsime geresnį eismo saugumą Europos piliečiams. Ačiū, ponė pirmininkė, ir pranešėjau. Pirmininkas, Diteri, ar norėtum pakomentuoti pasiūlymus? Ar turėčiau tam valandą? Kiek laiko galėčiau kalbėti? Dešimt minučių, sako pirmininkas. Mm, uh, und das kam gerade auch von der Kommission, das Thema Koordinator. Daug daugelis žmonių čia pasisakysiu kalbėjo apie koordinatorių ir koordinatoriaus vaidmenį. Tačiau manau, kad kelių sauga turi Ir į šį klausimą turi atsižvelgti visi generaliniai direktoratai komisijoje, tiek Žemės ūkio generalinis direktoratas, tiek kiti direktoratai. Ir Taip pat būtina kurti nacionalinius kelių saugos planus. Tai taip pat galėtų būti koordinatoriaus užduotis. Žinoma, yra ir kitų veiklos ryčių, harmonizavimas, stebėsena, stebėjimo sistemos, duomenų palyginamumas. Daugelis tai minėjo, aš su to sutinku, kodėl būtent 14 metų, vaikai iki 14 metų, vyresni vaikai jau yra labiau nepriklausomi, o kadangi 14 yra tas laikotarpis, iki kada vaikas yra palyginti nesavarankiškas, aš pasirinkiau būtent šią ribą. Kitas dalykas, pono Brait, Brailbę norėčiau mm, paklausti dešimt klausimų dėl susijusių su kelių sauga ir man atrodo, kad 90 procentų iš jų jisai neatsakytų. Aš nežinau, kiek laiko jisai jau turi vairuotojo pažymėjimą. Uh, bet aš tikrai abejočiau jo vairavimo sugebėjimus. Kitas dalykas - stebėjsena tarp valstybinės sankcijos, nieko prieš. Žinoma, reiktų apie tai pagalvoti, tarp valstybinis įgyvendinimas dabar yra gana sudėtingas, tačiau e, reiktų apie tai pagalvoti. Kelių ženklinimo harmonizavimas dėl. Aš nenoriu čia išleisti kažkokio kelių ženklų žinyno ar kažkokio uh, paaiškinimų knygelės, tačiau galbūt tai būtų ir paranku, sakykime, geležinkelio pervažos ir jų ženklinimas gali būti įvairus įvairiose šalise ir būtų labai naudinga, jeigu atsirastų kažkoks vieno, vieningas ženklinimas tikslai, man atrodo, čia aiškiai pasakyti tikslai ir numatyti iki, tikslai iki 2020 metų, man atrodo, kad tikslas nulis žučių yra nerealistiškas ir jo neįmanoma pasiekti iki 2020 metų. Taigi iki 2020 metų reikia padaryti tai, ką galime - sumažinti mirčių keliuose skaičių per pus ir sužalojimų skaičių taip pat ženkliai, nežinau kokiu būtent procentu, bet e, nemanau, kad procentai čia kažką įsprendžia. Jeigu mes iki 2020 pasiektume pusiaukelę tarp nul, nulio galutinių tikslo ir dabartinės situacijos. Teisinis pagrindas, čia jau ponas Bach minėjo, čia reikalingas to teisinio pagrindo harmonizavimas, suvienodinimas ir taip pat yra daug kitų aspektų, kurių neturiu laiko čia paminėti. Pone Groš, man atrodo, kad iš tiesų individuo atsakomybė vaidina labai svarbu vaidmenį. Mes turime informuoti vairuotojus nuolat jiems priminti apie jų atsakomybę ir užtikrinti, kad eismo dalyviai tą atsakomybę prisima ir ją suvokia. Žinoma, žmonės net taip ir labai linkia prisimti įsipareigojimus, tačiau e, žmonės turi suvokti, kad jie yra atsakingi už savo ir kitų saugumą ir turėtų realiai vertinti savo galimybės. Ar jie gerai, sakykime, mato, ar jie yra pakankamai blaivus, kad galėtų vairuoti, ar turi atitinkamų gebėjimų ir taip toliau. Uh, Kiti dalykai. kuriuos čia minėjo mano kolegos, taip žinoma, su daug kuo sutinku dėl šviesaforų, taip pat pešiųjų perėjų ženklinimo ir kitų dalykų harmonizavimo. Manau, kad tai taip pat pagrystas aspektas sakykime, kas turi pirmenybę tam tikrais atvejais e, irgi nėra pakankamai aišku daugeliu atveju, todėl Europos lygių toks paaiškinimas ir suvienodinimas kažkoks būtų reikalingas. Kelių paslaugos, kelių infrastruktūra, kelių tiesimas. Čia taip pat reikia daug nuveikti, nes labai dažnai būtent kelio danga virsta nelaimių priežastimi, ypač Vokietijoje. E, daug kelių buvo sugadinta dėl oro sąlygų ir, sakykime, būtų tikslinga statyti ženklus e, rodančius, kad reikia sumažinti greitį tokiame kelio ruože, Taigi tiek pagrindiniai aspektai. Dėkui ponui Koks. Pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 14. Ir dėl pranešimo bus balsuojama birželio mėnesį plenarinė sesija. Taigi pakeitimai iki kovo 14 dienos. Aš su nekantrumu jų laukiu. O dabar dėkoju visiems. Dėkoju už tai, kad dalyvavote posėdėti ir po penkių minučių prasidės koordinatorių posėdis. Dar kartą visiems ačiū.